Let's get started, resuming our um, meeting. Pradėkime darbą, tęsime mūsų posėdį. Ir prieš imdamiesi 14, 15, 16, 17 punktų norėčiau kai ką pranešti. Pagal šiandien rytą koordinatorių primtą sprendimą, rytoj komitete balsuosime dėl to, kokios, kokią procedūrą taikysime e, teikiant skub, nedėliotinę skubę pagalbą Pakistanui. Kaip žinote, tos pagalbos teikimas praėjusiais metais buvo nutrauktas dėl e, PPO nuostatų. Iš pradžioje buvo planuojama šį sprendimą priminėti pirmadienį, kad prasidėtų neoficialus trilogas su taryba dėl šio reglamento. Komitetas savo ruoštų pradės neoficialius susitikimus su taryba, kad pasiruoštų trilogui. Toks sprendimas buvo priimtas. Taip pat nusprendėme pakeisti te, pakeitimų įteikimo terminą dėl, dėl akas. Tačiau mes laukiame FED komiteto sprendimo, nes paprašėme jų pateikti savo nuomonę šiuo klausimu. Terminas anksčiau paskelbtas, koks dabar buvo, sako, klausė pirmininkas. Okay, there was no calendar. So, uh, it now, there is now a calendar. It... Terminas nebuvo paskelbtas, bet dabar mes jį žinome. Tas terminas dvi dienos po uh, AFET sprendimo dėl nuomonės paskelbimo ir informuosime jūs, kai tik žinosime tą datą. kiti pirmininko pranešimai. 18 klausimo nagrinėjimas bus atidėtas. Turėjome išklausyti studijos apie Rusijos stojimą į PPO ir jo poveikio ekonominėse Rusijos santykiams pristatymo, tačiau studijos autorius susirgo. Todėl dabar prateskime um, mūsų darbą ir pagal darbo tvarkę vyks bendros diskusijos, svarstysime klausimus nuo 14 iki 17. Tai yra, kalbėsime apie ES ir Rusijos susitarimus, dėl kurių dėrėtasi atsižvelgiant į Rusijos prisijungimą, į Rusijos stojimą į PPO. Keturioliktas punktas susitarimas dėl priekybos variklinių transporto priemonių dalimis ir detalėmis. E, pranešimo autorius Pavelas Zalevskis. Penkioliktas susitarimas dėl įsipareigojimų prekybos paslaugų srityje išsaugojimo, pranešėjas Žanlukas Susta. Toliau 16 punktas susitarimas dėl Rusijos federacijos nustatomų arba padidinamų eksporto muitų žaliavoms, pranešėja Inese Vaiderė. Ir galiausiai 17 punktas, tai ES ir Rusijos susitarimas dėl medienos eksportui taikomų tarifinių kvotų administravimo. Pranešėjame šiuo, pranešė šiuo klausimu taip pat Inėse Vaiderė. Pradėsiu visų pirma suteikdamas žodį pranešėjams, jeigu jie yra. Atrodo, kad taip. Pavelas Zalevskis yra ir kviečiu jį. Jisai sėdi čia, kaip vienas iš komiteto vicepirmininkų. So, uh, I will speak in Polish. Uh, kilka uwag. Uh, po pierwsze, jest to kolejny. Keletas pastabų. Tai dar vienas susitarimas susijęs su Rusijos įstojimu į PPO. Šiaip tai teigiamas faktas, senai lauktas faktas, mes to seniai tikimės ES ir tai turėtų pagerinti mūsų priekybos ir ekonomikos santykius su Rusija. Klausimas susijęs tik tai su kaštais kiek kainuos ES tokie susitarimai. Ir nuolaidos, kurias mes padarėme Rusijai. kai kalbam apie automobilių dalis. Džiaugiuosi Taigi kalbam čia apie koncesijos sustarimus ir džiaugiuosi, kad komisija to ėmėsi labai entuziastingai ir pateikė gerus pasiūlymus ir jau numatė, kokie tai bus, kokios bus pasiekmes. Ir dabar jau svarstoma, kaip Rusijos įstojimas į PTO paveiks mūsų santykius ir priekybą. Jeigu aš manau, kad tas, tas faktas yra teigiamas. Ir dabar komisija mums pateikė tokią poziciją, kurioje sakoma, kad vis, visoms priekybos šakoms toks įstojimas bus naudingas. Be to, sako, kad yra parengtas toks apsauginis mechanizmas ar apsaugos priemonių mechanizmas, kuris tuo met, kai eksportas ryškiai į Rusiją sumažėtų, pradėtų veikti ir galėtume užbėgti už akių, kad smarkiai nukentėtų ES eksportas į šią šalį. Taigi, šis dokumentas labai svarbus, kadangi automobilių pramonė yra viena iš svarbiausių pramonės šakų Europos Sąjungoje. Iš kitosgi pusės koncesijos, kurių Rusija paprašė, yra labai plataus pobūdžio, labai toli siekiančios. Todėl norėčiau pasakyti, ką mes apie tai manome? Manome, kad ES turi nuolatos kontroliuoti priekybą šioje srityje, kad tuo metu, kai pasirodys pirmieji požymiai, jog kažkas vyksta, kad mums reikia apsaugos, kad tie mechanizmai apsaugos įsijungtų, pradėtų veikti kuo greičiau. Kitas dalykas, manau, kad dokumento, dokumento prieimimas turėtų būti padarytas priklausomas nuo arba turėtų būti susijęs su e, apskritai komisijos požiūriu ir su tuo turėtų vadovautis tokia dvasia, kad Rusijos įstojimas į PPO apskritai nu, yra naudingas mums tam, kad mes drąsiai galėtume balsuoti už tokio pobūdžio susitarimą. Yes, of course, all of those files are consent procedures and we have in... Ačiū. Svarstame pačius reglamentus, periname prie kito pranešėjo. Pranešimo tai yra pranešės Vežan Lukas Sustas, socialdemokratų frakcijos narys. Žinau, kad taip buvo. Ačiū, pirmininkė. Jau buvo priminta, kad šie susitarimai vienai par kitaip yra susiję su Rusijos federacijos įstojimu į PPO. Bet kas yra labai svarbu Europos Sąjungai ir pačiai Rusijai, kas yra svarbu ir mūsų konkurencingumui Bet kuriuo atveju rinka plečiasi ir dabar mūsų eksportas e, į Rusiją paslaugų srityje sudaro maždaug 20, paslaugų, paslaugos sudaro maždaug 20 procentų viso eksporto. Taigi mes galime ir toliau pasinaudoti susidariusią situaciją ir pasinaudoti ją geriau susidarius naujoms sąlygom. Kai kurie sektoriai yra, žinoma, reikšmingesni negu kad kiti sektoriai, sakykime, telekomunikacijos, finansinės paslaugos yra tie labai reikšmingi sektoriai kuriuose mes dar nedirbame taip stipriai, e, kuriuose neinvestuojame dar tiek daug. Dabar e, mes norime šiais susitarimais sumažinti investicinius apribojimus, kad užsienio investuotojai ir paslaugų teikėjai galėtų patekti į tą rinką. Čia kalbam apie tokias paslaugas, kurias gali teikti laisvai dirbantys, nepriklausomi paslaugų tiekėjai, paslaugos informatikos srityje, telekomunikacijų srityje ir panašiai. Jeigu pasižiūrėsime e, dabar konkrečiai, tai Rusija tais daug, daug taisyklių, daug nuostatų jau palengvino ir reikia dabar dar didesnių postumių, kad rinka būtų atverta ir kad mes galėtume joje dalyvauti. Na, o dabar apie konkretų susitarimą, kai kalbam apie priekybą paslaugomis. Visų pirma, kalbam apie jūrų transportą ir apie personalą, kurie laikinai dėl profesinių priežasčių yra komandiruojami į konkrečią šalį. Reikia pasižiūrėti, ką galima padaryti šioje srityje ir manau, kad dabar pagal PPO susitarimą jau yra palankios sąlygos susidariusios ir mes galime, mūsų valstybės narės tikrai gali pasinaudoti tą situaciją. Mes turime ir dvi šalių susitarimų patirties, yra tam tikra priekybos logika ir abipusiškumas kuris egzistuoja jau seniai priekyboje su Rusija, mes čia nieko labai naujo iš tikrųjų nesiūlome. Tai yra bet kuriuo atveju teigiamas žingsnis, Rusijos prisijungimas prie PPO yra labai geras dalykas ir dabar mes galėsime sudaryti dvišalės sutartis, priimti papildomų koncesijų ir suteikti papildomų koncesijų Rusijai, Rusijai paslaugų teikimo srityje. Na, o dabar kas dėl naujo šito partnerystės susitarimo su Rusija ir ES. susitarimų su Rusija yra labai daug, yra labai daug visokiausių nuostatų, kurios šiuo metu jau galbūt ir pasenė, joms jau kai kurioms jau 20 metų ir manau, kad e, prekybos paslaugomis srityje reikėtų daug ką atnaujinti. Aš iš principo remiu šį tekstą, mes jį dar atidžiau išnagrinėsime ir stengsimės, kad jis dar būtų patobulintas mums tinkama linkme. Pirmininkas, dėkoju Džanliuką. Na, o dabar pereiname prie dviejų kitų dar likusių klausimų. Jūs pristatys Inese Vaiderė iš EPP. Michael, Michael. Again, thank you, Chair and dear colleagues. I will not repeat my... Ačiū pirmininkė kolegos. Aš e, nekartosiu e, turinio ir kokie yra argumentais e, pasinaudoti pasirašant susitarimus dėl Rusija, dėl dviejų minėtųjų dalykų ir mes pripažįstame, e, mes pripažįstame, e, kad parlamento nuomonė turėtų būti išgirsta. Ir norėtume išsakyti keletą minčių dėl trūkumų ir pateikti klausimų dėl komisijai. Pirmiausia, susitarimas dėl žaliavų. E, jūs nieko prieš, aš abu dosiją norėčiau aptarti. Pirmiausia, susitarimas dėl žaliavų. Kaip žinia, jis papildo Rusijos įsipareigojimus PPO E, ji 700 e, produktų numato e, iš Rusijos imti. 80 procentų Rusijos eksportuojamų medžiagų dabar jau turi fiksuotus tarifus. Kaip aš jau sakiau savo pranešimo iškinamajame rašte, pagrindinis susirūpinimą kelia nepakankamai tiksli formuluoti E, mes e, neįpareigojame Rusijos e, užtikrinti, kad nebus imamasi protekcionistinių priemonių. Pastaraisiais metais Rusija protekcionizmą taikydavo labai dažnai. Pirmiausia, norėčiau išgirsti, ar komisija mano, jog šio susitarimo formuluoti yra gera. Ir dar svarbiau, kas atsitiks, jeigu Rusija nesutiks su jokiais e, Europos parlamento siūlomais sprendimais, kurie buvo išdėstyti per konsultacijas, kurias numatytos šiame susitarime. Nemanau, kad mes e, gal, turime gyventi daug priemonių. Šis susitarimas, ypač dėl žaliavų, nėra įtrauktas į Rusijos e, susitarimą dėl narystės PPO ir yra labai sunku įvesti ginčių nagrinėjimo mechanizmą, kai formuluotė yra tokia silpna. Antras dalykas dėl tarifo normų e, medienos e, importui, medienos kvotui. ES e, yra suinteresuota šiuo susitarimu ir labai ženkliai stengiasi, kad pagerėtų medienos eksportas iš Rusijos. Tuo pat metu yra numatytas neprecedentinis atvejis, kai ES turi valdyti trečiosios šalies eksporto kvotas. Todėl geros juridinės bazės sukūrimas yra nepaprastai svarbus. Europos komisija siūlo sukurti nuostatas e, tarifinių kvotų e, kiekiui ir e, sako, kad tokios nuostatos galėtų būti įtrauktos į tarybos sprendimą, tačiau tai neapsiriboja ES veikimo sutarties 218 straipsnių. Kaip visuomet tarptautinių susitarimų atveju būtų buvę e, geriau, e, jeigu Europos parlamentas būtų aktyviau dalyvavęs, nes dabar jam nesuteikta galimybė dalyvauti bendrojo sprendimo praėmimo procedūroje visateisiškai. teisiškai. Europos komisija e, e, teigia, kad eksporto kvotos bus taikomos e, pirmenybės principų ir mm, įgyvendinanti administracija negalės priimti jokių kitų sprendimų. Europos komisija nieko nepapildo. Tačiau dabar matome, kad šie teisės aktų pasiūlymai yra labai plačiai siūlomi skirtingose tarptautinėse susitarimuose vis dažniau tokia tendencija pastebima ir aš tikiuosi, kad ateityje tokių nuostatų nebepasirodys e, tarptautiniuose priegėpės susitarimuose ir atitinkamuose tarybos sprendimuose. Ačiū. So have, uh, the... Ačiū. Taigi, keturias rekomendacijos projektus. E, Mes girdėjome pristatant ir mes turime e, teikti pritarimą šiems susitarimams. Ar kas nors iš kitų parlamento narių norėtų pasakyti, panas Langė? Jūs mano sąraše esate, tai prašom žodžius reikia jums. Dėkoju, pirmininkė. Mėly kolegos, mėly pranešėjai. Man jūsų pranešimai patinka, jie atspindi tą faktą, kad mes iš principo esame linkę pritarti šiems susitarimams. Iš kitos pusės jūsų rekomendacijos aiškiai pasako, kad visi susitarimai turi ir tas slaptasias dureles, kurių mes negalime priimti. Jeigu kalbėsime apie automobilių pramonę, tai ir čia tokios durelės yra. Jeigu įstojame, šalis įstoja į PPO, tai jai galioja tos pačios taisyklės kaip ir visoms kitoms šalims. Tuo tarpu mes ketiname priimti teisės aktą, kuriame bus numatyti atskiri specialų saugumo mechanizmai, kadangi nesame tikri, kad priešinga šalis, susitarimo šalis tikrai laikysis PPO nuostatų. Ir Rusijos automobilių pramonės investicijų programa, kaip matote, neatitinka mūsų e, nuostatų dėl investicijų ir yra protekcionistinė. Ir aš nežinau, ar verta ir pratesti susitarimą iki 2018 metų. Kai kalbam apie žaliavų susitarimą ir pranešimą apie jį, tai man jo net pavadinimas kelia šiokį tokį nustebimą. Jeigu kalbam apie santykius PPO, tai iš principo tendencingai ten visuomet yra mažinami muitai. Uh, O čia tuo tarpu susidurėm su situacija, kai yra atvirkščiai muitai arba išlaikomi tokie patys, arba jie netgi didėja. Tai prieštarauja bendrai PPO dvasiai. Rusijos pastangos kažką sumažinti atitinkamus mokesčius yra tik tai pavyzdys. Ir šis sąrašas, kuris yra pateiktas, gali būti nebaigtinis. Gali būti, kad jis tik tai paskatins įtrauk, jo prieimimas ir pritarimas jam tik paskatins įtraukti į jį naujas kitas žaliavas. Todėl man kyla klausimas, kokie iš tikrųjų yra įsipareigojimai, kai kalbam apie pastangas. Daugiausia minimi žodžiai kaip konsultuotis, pasitarti ir panašiai. Žodžiu, visas dokumentas tampa neįpareigojantis. Nes visa ši istorija, žinoma, bus. E, ji nebus amžina kažkada ji baigsis, nes kada nors dėl žaliavų reikės apskritai susitarti atskirai, tam, kad ateityje išvengtume papildomų išlaidų ES žaliavų srityje. Na ir paskutinis pranešimas dėl medienos. Čia vėlgi kyla klausimas, ar mums reikia kvotų ir atitinkamo reglamentavimo, ar neužtenka jau PPO, kuri iš principo liberalizuoja priekybos sąlygas. Jeigu jau bandome kelti kvotų klausimą, tai tada kyla ir kitas klausimas, o kas turi teisę apsispręsti dėl jų? Ar ketvirtasis susitarimas nepažeidžia parlamento bendro sprendimo teisės ir bendro sprendimo kompetencijų. Todėl ir čia man kyla klausimas, ar tikrai ateityje mes galime renkti tokio pobūdžio dokumentus ir laikytis tokio pobūdžio nuostatų. Taigi mes iš principo gal ir pritarėm idėjai, bet labai skeptiškai žiūrime į tai, kad yra palikta daugybė tų atsarginių išėjimų, kuriais galima pasinaudoti. Vis dėlto iš principo žiūrint, atsižvelgiant į laiko dvasę, į tai, kad nėra iš vis laiko svarstymams, mes ketiname iš principo pritarti. Nebejoju, kad komisijos atstovas reaguos į jūsų pastabas. Ar bus kitų norinčių? pakomentuoti šį susitarimų su Rusija paketą? Ne. Tuomet periname, kreipiamės į komisiją. Posėdėje yra e, generalinio direktoriaus pavaduotojas Piteris Balašas ir žodis jums, prašau, pakomentuoti e, ką tik išgirstus pasisakymus. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai džiugu būti, lankytis jūsų komitetės ir kuomet Inta komitetas to, svarsto tokį svarbų klausimą - dvišalius susitarimus. Norėčiau išsakyti keletą bendro pabudžio pastebėjimų. Sureaguodamas į klausimą, į pono Zalevskio klausimą, ar tai naudinga PPO nariams. Žinoma, visoms narėms organizacijos narėms naudinga, kad Rusija tampa PPO nare ir ypač Europos Sąjungai, nes Europos Sąjunga yra svarbiausia Rusijos partnerė. Nepamirškime, kur esame šiandien. Šiandien egzistuojantis ES ir Rusijos susitarimas yra silpnokas, tai yra 94 metų partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis, kurią minėjo ponas Susta. Uh, tačiau joje nėra numatyti jokie saistantis įsipareigojimai Rusijai. Sakyčiau, kad tai yra vienašališkas e, susitarimas daugiau numatantis įsipareigojimų Europos Sąjungai. Mes e PPO esame įsipareigoję Rusijai taikyti palankiausios e, partnerės statusą, tai yra jį gauna geriausius pasiūlymus, geriausius tarifus, kad ir ką jį darytų. Tačiau, Rus, o Rusija, pati Rusija savo ruošų niekam niekuo neįsira įsipareigojus. 2008-2009 Rusija nusprendė dar padidinti jau pakankamai aukštus muito mokesčius ir taip gana brang, brangioms prekiams. Uh, Rusija taip pat, pat padidino eksporto mokesčius medienai. O šiandien Rusija pasitelkia įvairiausias netarifinės priemonės. PPO pareikalavo, kad būtų nutrauktas e, žemės ūkio produkto ekspertas iš Rusijos. Praėjusiais metais praėję metai buvo daržovių metai, šie metai yra mėsos metai. Rusijos specialistų vaizduotė yra neribota, jie suranda būdų, kaip e, neįsileisti importo pas save. Galima imtis teisinių priemonių ir e, Rusijai tapus PPO nare situacija keičiasi. E, jos ekonominė politika ir prekybos re, režimas privalės tenkinti PPO taisyklės. Jeigu jį to nedarys, mes galėsime e, spręsti šiuos klausimus ginčio su Rusija e, nagrinėjimo procese. Mūsų vertinimais Rusijos prisijungimo prie PPO pasirašytas susitarimas yra pakank neblogas, lyginant su kitomis neseniai prisijungusiamis valstybėmis - Ukraina, Saudo Arabija, kurios prisijungė per pastarąjį dešimtmetį. Jai pasiūlytas tikrai neblogas susitarimas lyginant ir e, augančios ekonomikos valstybėms, su augančios ekonomikos valstybių pasirašytais susitarimais Indija, Kinija. Indijos atveju jai numatyta galimybė taikyti 6-700 procentų prohibicinius tarifus, nes kuomet ta šalis prisijungė E, prie PPO, jie išlaikė tokią galimybę. Tačiau Rusijos prisijungimo atveju situacija keičiasi. Vidutiniai Rusijos e, pramonės tarifai yra maždaug 7 procentai. ES taikomas tarifų dydis yra 4 procentai. Rusijos yra didesnis, tačiau netaip smarkiai didesnis. Uh, Rusija taip pat prisimė įsipareigojimų paslaugų srityje, svarbesnių įsipareigojimų nei kitos valstybės. Viešųjų pirkimų, intelektinės nusaibės apsaugos, kainodaros mechanizmo taikymo srityse. Taigi bendras, bendrais bruožais vertinant susitarimas yra neblogas be, šalia bendro pobūdžio įsipareigojimų. ES dėrėjosi dėl penkių dvišalių susitarimų su Rusija, kuriuos šiandien ir svarstote. Keturi yra e, teisiškai saistantis, penktas dėl e, žaliavų yra politinis susitarimas. Paaiškinsiu, kodėl politinis. ES prieš aštuonis metus, 2004-aisiais, dėrėjosi dėl dvišalio susitarimo, kuris apėmė ir eksporto mokesčius keturiems šimtams e, prekių. Rusija taikė jiems eksporto mokesčius. Tų prekių e, atveju įsipareigota mažinti mokesčius ir per keturis metus tie mokesčiai turi, turėjo dinkti. Jau 2000 Dar 2004-aisiais Rusija dar ne, nebuvo pasirengusi prisimti jokių įsipareigojimų. Ji pažadėjo šiandien nebetaikyti eksporto mokesčių, tačiau mes norime išlaikyti galimybę uh, įvesti naujus mokesčius ateityje, tai yra politinis pasirinkimas ir tai yra susitarimo dalis. Ir būtent tokiame kontekste mes bandėme užsitikrinti geriausią įmanomą baigti derantis dėl šių penkių susitarimų. Ne, alternatyvų nebuvo. Jeigu prieš aštuonis metus Rusija būtų įsipareigojusi visiškai atsisakyti taikomų tarifų, tų susitarimų dabar nereikėtų sudarinėti. Tačiau uh, vertinant Rusijoje neseniai prisijungusių valstybių kontekste, Ukrainos kitų, kurios taip pat prisimė įsipareigojimų. Tos šalis neįsipareigojo visiškai atsisakyti savo taikytų režimų. Ir berots ponas Langė minėjo, kad, kad yra galimybė netaikyti bendrai visiems taikomų PPO taisyklių eksporto uh, srityje nėra visiems e, vienodai privalomo eksporto mokesčius, eksporto mokesčius reglamentuojančių taisyklių. Tokių taisyklių nebėra. Šalis gali pasirinktinai daryti, ką nori. Indija, Brazilija ir kai kurios kitos valstybės nusprendė jas taikyti. Rusija ir Ukraina neseniai prisijungusios prie PPO skundžiasi, kad jos susiduria su diskriminacinė situacija, nes joms numatyti įsipareigojimai yra didesni nei sen, senesniems PPO narėms. ES sureagavo į visą štrėjančią tendenciją, stiprėjančią tendenciją taikyti e, muito mokesčius eksportuojamoms prekiams ir taikyti, es nusprendė taikyti taip vadinamą PPO plus taisyklę. ir kalbant apie Rusiją, ar tai būtų politiniai jos prisimami įsipareigojimai, ar kitokie, eksporto mokesčiai būtų neigiamos, turėtų neigiamos įtakos ir Europos Sąjungai, nežiūrinti tai, kad mes dažnai importuojame, įsivežame importą iš, įsivežame žaliavą, mūsų importas yra žaliava ir paskui mes ją perdarbame. Teisiškai vertinant, tai nėra labai stiprus susitarimas. Tačiau kitokio nebuvo galima pasiekti dėl to, kad Rusija nuo pat pradžių labai akcentavo principą, kad aptariamos prekės, jeigu joms taikomas daugiau nei didesnis 700 procentų tarifas, yra kitokios grupės prekės ir mums pavyko susitarti dėl tam tikrų nuostatų. Ir mes bent jau turime, diploma, turime diplomatinius kanalus, kuriuos galime išnaudoti prireikus. Rusija tokios galimybės iki šiol neišnaudojo. Ji ne, ne, nepakėlė, nepadidino muito mokesčių daugiau nei 700 procentų. Jie buvo padidinti tik medienai. Ir pagal stojimo sutarties sąlygas Rusija privalės grįžti į 2007 metų poziciją, kuomet muitai buvo netgi mažesni. Kalbant apie susitarimą dėl jūrų, paslaugų jūroje, nieko negaliu pridurti prie pono sustos pasisakymo. Mes norime išlaikyti ES prioritetus e, šių paslaugų srityje, o Rusija paslaugų sektoriuje taiko panašų sprendimą kaip ir mūsų sukraina pasirinktas sprendimas. Ir galiausiai pereinu prie trijų likusių susitarimų. Pono Zalevskio pristatytas susitarimas dėl e, automobilių atsarginių detalių. ES e suteikė koncesijas Rusijai pasirašydama susitarimą. Buvo pateiktas toks paaiškinimas. Tačiau aš kitaip vertinu. Prisijungimas prie PPO e, yra vienašališkas dalykas. PPO narės koncesijų ir nieko neįsipareigoja stončios valstybės atžvilgių. Tik stojanti valstybė prisima tam tikrus įsipareigojimus. Ir atitinkamai ji mainais gauna palankiausios, taut, palankiausios šalies statusą. Vertinant Rusijos ilgalaikę investicijų politiką, kuri e, apima PPO taisyklių netitinkančias priemonės, Rusija šiandien tą politiką taiko daugelie sektorių - žemės ūkio, mašinų gamybos, cheminių medžiagų, vaistų dėrėjomės su Rusija dėl to, kad nuo tada, kai ji taps PPO nare, tos PPO reikalavimų netitinkančios priemonės, pagal, kurios nenumatytos pagal TRIP susitarimą, turės išnykti. Ypač akcentavome automobilių sektorių. Visos kitos PPO narės tam pritarė, nes OES dėrėjosi dėl papildomų įsipareigojimų laikotarpiu iki 2018-ųjų, nes tuo laikotarpiu, per, per visą tą laikotarpį Rusijos automobilių, automobilių e, dalių sektoriui bus e, neigiamas poveikis. Rusija, Rusija pažadėjo kompensuoti už tai. Tikriausiai e, numatytų atsarginių apsaugos nuostatų neprireiks aktyvuoti, bet bet kokiu atveju, jeigu pasijūstų stiprus neigiamas poveikis, bus galimybė e, ieškoti kompensacijos. Kalbant apie tarifus automobiliams automobilių iš ES eksportas. Joms numatytas palankesnis, jų atveju numatytas palankesnis traktavimas. Ir šioje srityje bendrovėms suteiktas kelių metų laikotarpis e, pas, investuoti Rusijoje. Kai kurios įmonės tuo jau pasinaudojo, nes investuotojai turėjo lygias galimybės investuoti kaip ir Rusijoje dirbantis gamintojai. Ir bandėme subalansuoti jau e, seniai dirbančių ES investuotojų interesus ir ES e, eksporto interesus šioje srityje. Dabar perinu prie medienos. Čia irgi aš nemanau, kad PPO sistema būtų liberalesnė. Tačiau mums, Ru, e, Rusijai, PPO režimas atrodo taip. Taikomos nekvotuojamos eksporto, e, eksporto mokesčiai, neįeinantis į kvotas, e, bet Turime suprasti, kad didžioji dalis ES e, importuojamų prekių yra importuojamas pagal kvotas ir labai žemi tarifai pagal kvotas yra taikomi. ES yra vienintelė PPO narė, kuri turi savo kvotas. Kitoms e, PPO nariams yra taikomos bendrosios kvotos. Šiame susitarime greta specialių kvotų ES yra užtikrinta ir tai, kad eksporto e, muitų režimą Rusijai turi tvarkyti ES, nes eksporto mokesčius, e, eksporto mokesčius nustatys Rusijos administracija, ES administracija nuspręs dėl kvotų paskirstimo. Valstybės, kurios yra e, turėjusios nelabai geros patirties su Rusija, manau, kad Latvija yra viena tarp jų, puikiai žino, kaip e, kvotų paskirstimas kartais gali būti vykdomas nesažiningai. Ir e, tokia galimybė yra svarstoma dvišalime susitarime. Manau, kad tai yra ir didžiausia šio susitarimo atnešama nauda. Ačiū. Yes, uh, <clears throat> definitely after the... Taip, po tokio plataus iškinimo. Aš e, manau, kad e, reikia pereiti prie pranešėjų išvadų. Pavelui Zalieskiui pirmiausia žodis. Labai ačiū gerbiamas direktoriau už paaiškinimą. Aš suprantu padėtį ir e, žinau, kad mes santykius su Rusija pradėjome labai žemo ligmens. Todėl įstojimas į pasaulio priekybos organizaciją padarė Rusiją civilizuotesnė, ir sukūrė, e, suteikė daugiau vilties, kad um, paskirstyti skaičiai bus uh, subalansuočiau. Aš sutinku su jumis, kad uh, abiems pusėms uh, tai yra naudinga. Uh, šis susitarimas uh, atneš naudos visiems ir uh, tuo tikėdamas Aš raginu remti sprendimą susijusiu su automobilių pramonė. Ačiū. Sì, Presidente, io credo che ci sia molto poco da... Pirmininkė, nemanau, kad galima daug pridurti prie to, kas buvo pasakyta. Visi pamastėme ir aš manau, kad viskas yra taip, kaip ką tik pasakė direktorius. Labai ačiū. Ir aš noriu padėkoti komisijai už išsamų paaiškinimą. Tačiau jūsų beklausydama aš užsisvajojau. Taip atsitiko todėl, kad aš nenorėjau visą laiką klausytis apie tokią besąlygišką meilę Rusijai. Nes Rusija vis ir sakoma, kad Rusija to norėjo. Rusija nustatė tokias ir tokias sąlygas. Komisija yra komisija, o mes esame politikai. Ir aš tikrai svajoju apie tokius laikus, kai sąlygas nustatinės Europos Sąjunga. Ir kai mes galėsime didžiuotis tomis sąlygomis. Ir tik tai aš ir ten norėjau pridurti. Aš labai tikiuosi. Taip, Kai aš pradėjau dirbti šiame parlamente prieš aštuonerius metus, buvo kalbama apie strateginę partnerystę ir aš tada paklausiu, kodėl Rusija yra strateginė partija, o Ukraina ne. Ir kompetitingi asmenys man atsakė, kad Rusija to norėjo. Taip jau yra. Ir aš labai viliuosi, kad šis naujas susitarimas dėl strateginės partnerystės iš tiesų taps dokumentu, kuriame mes nustatysime savo taisyklės. Tokia yra mano svajonė ir aš tikiuosi, kad jie išsipildys. Ačiū iš paaiškinimą. Well, asked... Uh, Kadangi komisija vėl turi atsakyti jūsų klausimus ir komentarus, tai aš suteiksiu žodį jam. Ponios Inesos Vaiderės e, komentarą atsakykite. Pone, paprašyčiau jūsų pa E, skaityti komentarus Rusijos spaudoje apie besąlygišką meilę ir PPO e narystės naudą. Jūs e, tik tai galite matyti karčias nuoskaudas, kurias reiškia Rusijos gamintojai ir Rusijos administracija nuolat bando apsaugoti savo gamintojus nuo liberalizacijos atsiradusios dėl narystės PPO. Dėl strateginės partnerystės mes neturime strateginės partnerystės, mes e, turime tik pasirašę gilų ir išsamų laisvos priekybos susitarimą su Ukraina. Ir dėja, to susitarimo dabartinėmis sąlygomis negalime galutin, iki galo įgyvendinti. Ir e, kitaip, Ukrainagi yra kur kas labiau pažengusi negu Rusija. Ar būtų e, strateginiai partneriai ar ne, ta valstybė mums yra labai svarbi ir politinių, e, kaip ir ekonominių požiūrių tos šalis yra labai rimtas iššūkis mums visoms. Nežinau, kas e, puoselėja besąlygišką meilę Rusijai, nežinau nei vieno kolegos Europos komisijoje, aš pats irgi nesu tarp jų. Please, colleague. <laughs> Thank you. Okay, thank you. Uh, the, uh... Tvarkaraštis. Jeigu bus pakeitimų, aš e, kalbu taip, kaip pagal procedūrą reikia. Ar bus ar nebus tų pakeitimų, bet juos galite teikti. E, e, o priimsime komitete gegužės mėnesį, o plenarnėme posėdėje Liepos mėnesį bus balsuojama. Taigi iki vasaros atostogų šis klausimas turėtų būti sutvarkytas. O dabar didžiulis šuolis į priekį. Ir pradėsime diskusiją dėl trijų dosijų. Visi jie yra susiję su viešaisiais pirkimais. Imko IMKO nuomonės. IMKO yra atsakingas komitetas. Ir dabar pirmą kartą pasikeisime nuomonėmis. Pranešėjas visais šiais klausimais susijusiais su viešaisiais pirkimais yra Džanlukas Usta. Jam ir suteiksiu žodį. Grazie, grazie prezidente. Dėkuoju, pirmininkė. Reikia parengti nuomonę dėl, pagrind, dėl tų pranešimų, kuriuos pateikė IMKO komitetas. Bet tai yra strategiškai svarbi tema visai Europos Sąjungai. Reikia parengti nuomonę dėl dviejų naujų direktyvų susijusių su viešaisiais pirkimais Europos Sąjungoje ir su koncesijų sutartimis. Ši tema glaudžiai susijusi su komisarų Barnie ir Degucht iniciatyvomis atverti ES rinką ir viešųjų pirkimų srityje. ES pramoniai labai svarbu būtų gauti prieigą prie visos ES rinkos šioje srityje. Taip galima būtų pripažinti ar suteikti pripažinimą tam abipusiškumo principui šioje srityje, kuris lygi šiol nebuvo įgyvendintas, ypač kai kalbama apie trečiųjų šalių dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose nacionaliniu ar vietiniu lygmeniu. Šioje srityje ES liberalizavimo yra be nemažiausia. Ir mes turime žengti pirmin, remdamiesi naujų teisinių, teisinė nauja teisinė baze, kurią dar reikės konkretizuoti ir apibriežti ir naudodamiesi PPO atitinkamomis nuostatomis. PPO neseniai priėmė 42 šalims įsaistančias taisyklės, tarptų šalių yra nemažai mūsų strateginių partnerių. Taisyklės gana sudėtingos, jos mums labai sudėtingos ir mes daug kuriais atvejais kultūrinė ar politinė prasme esame panašus į tas šalis, bet yra daugybė politinių problemų. Santykiuose su tomis šalimis ir dabar reikia ieškoti pusiausvyros tarp to, kaip mes bendraujame tarpusavyje šioje srityje ir kaip bendraujame su trečiosiomis šalimis. Ir tos naujosios sąlygos, kuriomis tai mūsų tas bendradarbiavimas vyks šioje srityje, neturi būti protekcionistinės, jos turi remtis abipusiškumo principu. pasižiūrėjome praeitą savaitę, kokias sąlygas, papildomas apsaugos sąlygas e, buvo įsivedė Amerikos vyriausybė, Obamos vyriausybė, priimdama American Act ir kas vyksta Prancūzijoje per rezidentinės rinkimų kampanijos metu. Nemanau, kad reikia laikytis tokio požiūrio, reikia remti bendrijos interesus ir tie bendrijos interesai turi būti grindžiami abipusiškumo principu. Taigi turime pranešimus susijusius su viešais, viešaisiais pirkimais, viešosiomis paslaugomis ir šios rytis turi būti reglamentuojamos remiantis laisvės ir vienodos prieigos visiems principais. Žinoma, negalime pamiršti ir socialinių nuostatų, turime pamiršti tų kriterijų, pagal kuriuos atrinksime viešųjų pirkimų laimėtojus. Ne visuomet galime remtis tik tai pigiausiai paslaugą ar prekę siūlančiojo principų. Yra labai svarbus ir vertybių klausimas. Žinoma, taip, pasiūlymo kaina taip pat turi reikš, reikšmės, bet ne jį viena. Labai svarbus yra subrangovo klausimai, kartais jie yra, kartais tie subrangovai į žaidimą patenka tik tai paskutiniu akimirksniu. Ir ne, taip pat negalime pamiršti kriminalinio elemento, kurį reikia kontroliuoti. Taigi turime sukurti sistemą, kurios pagalba galėtumėm kontroliuoti visus ekonomikos veikėjus ES ir galėtume siūlyti savo atitinkamas paslaugas kitose rinkose. Mūsų nuomonė parengta remiantis tokiomis principinėmis gairėmis, kad iš, kad iš esmės mes pritarėme požiūriui dėl atitinkamų dokumentų atnaujinimo ir mums reikia remtis kriterijais, kurie yra svarbus Europos socialiniam modeliui. Turime kontroliuoti direktyvų peržiūros procesą ir vienos ir kitos direktyvos atveju ir garantuoti, kad Europos konkurencingumas trečiųjų šalių atžvilgių bus išlaikytas. Ačiū. Ačiū. Šis pasiūlymų paketas iš ties yra labai svarbus ir mes teikiame savo nuomonę atsakingam pagrindiniam komitetui IMKO. Dabar prasideda diskusijos e, šiais, dėl šių visų pasiūlymų ir žodis Jaroslavui Valensai. Ačiū, pirmininkė. Negali atstovauti E, šią diskusiją atitinkamą pranešėją, nes dabar vyksta Imko praneši atitinkamą diskusiją, bet jį paprašė manęs pasakyti keletą žodžių apie viešuosius pirkimus. Būtina, būtina sukurti teisinę bazę viešiesiems pirkimams, kad būtų įgyvendinta viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė, ypač kai kalbam apie didelius infrastruktūros objektus. Ypač svarbu tai apibriežti, kai kalbam apie ES ir trečiųjų šalių santykius, kai prekybos e, apribojimai ken, kenkia ir prekybai prekėmis, ir prekybai paslaugomis, ir viešai, viešiesiems pirkimams. Tarptautinės įmonės ypač dėl to nukenčia. Todėl ES ir jos teisės aktų rengėjai turi atsižvelgti į visas pasiekmes, kurios iš tokių dokumentų kils ir ES šalims, ir tarptautiniai priekybai. Kuriuo atveju mes turime atsižvelgti į ES vertybės vykdydami viešuosius pirkimus, jokių būdų neskatinti korupcijos, atsižvelgti į tai, ar yra gerbiamas žmogaus teisės atitinkamoje šalyje ir panašiai. Ponas Hanslik ypač daug dėmesio skiria laisvos rinkos principų užtikrinimui, kovai su korupcija ir panašiai. Viešųjų pirkimų ES rinka yra atviriausia rinka pasauliniu mastu. Todėl mums reikia labai aiškių mechanizmų, kurie garantuotų skaidrius procesus, sažiningus procesus, kai leidžiami valstybės pinigai. Reikia sudaryti tokias sąlygas, kad vidutinės ir smulkios įmonės galėtų lengviau veikti ES rinkoje ir dalyvauti tarptautinėje viešųjų pirkimų rinkoje. Taip pat reikia vengti diskriminuojančių nuostatų kurios apsunkintų smulkaus ir vidutinio verslo darbą. Mūsų tarptautinės priekybos komitetas turi, būti, turi ypač atsižvelgti į trečiojo skyriaus nuostatas ir devintąjį straipsnį kur kalbama apie valstybės užsakymus bei konkursus tarptautinės, tarptautiniais, tarptautinių projektų atvejais. Kai kalbam apie energetiką, vandenį, pašto paslaugas ir transportą. tai yra pastabos, kurias mes teikiame. Ir čia yra labai svarbu, kad užsakymų negautų tos trečiosios šalis, kurios neiš, neįgyvendina visų sąlygų taip pat bendros įmonės ir žmonės dirbantis tose bendrose įmonėse. Mama Clarkin from. Dabar Mama Clarkin. Ačiū. Viešųjų pirkimų reformos svarbos neįmanoma pervertinti. Žinome, kad 90 procentų ESBVP sukūriama uh, E, viešuosiuose paslaugų ir prekių pirkimuose ir šis dydis turėtų aukti. Todėl viešųjų pirkimų rinkos atvėrimas padės mūsų pramoniai aukti ir sukurs darbo vietų. Tai ypač aktualu dabar, kai mums augimo ypač reikia, todėl bendradarbiausiu su kolegomis siekdama modernizuoti viešųjų pirkimų sektorių. EKR, mūsų EKR frakcija ypač pasisako už šią reformą, mes apie tai kalbame pastarosius pusantrų metų ir mes suprantame, kokios galimybės atsiveria reformuojant viešųjų pirkimų sektorių, kad atsižvelgtume į šiandienos reikalavimus. Turiu keletą pasiūlymų dėl teisinės sistemos. Visų pirma, reikia modernizuoti direktyvas, kurios tapo pernelik e, specifinės ir sudėtingos. E, nes, nuostatų nesilaikymo rizika yra tokia, kad iš esmės yra mm, blokuojamos bet kokios novatoriškos iniciatyvos. Ir jeigu pritaikysime naujas e, novatoriškas metodikas, mes tikrai nemažai pasieksime. Dabartinė ekonominė situacija negalėtų būti e, protekcionistinės politikos paaiškinimu. Taip pat atsiveria galimybė mums pritaikyti savo taisyklės prie skaitmeninio amžiaus, kad išnaudotume viešojo pirkimo potencialą, kuris mums taip reikalingas. Uh, Ir norėčiau dar kad akcentuoti, kad mano frakcija ypač svarbi laiko šį reformų procesą. Mes e, ketiname aktyviai dalyvauti visose dėrybose. Tikiuosi, kad tai bus mūsų prioritetų. Ir šis komitetas gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį tame procese. Tikiuosi sėkmingai jame dalyvauti. Ačiū, Janik Žadau. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, šis dosien yra nepaprastai svarbus. E, Viešiai pirkimai e, suteikia valstybėms narėms e, tam tikras įplaukas gauti. Ir mes suprantame, kad viešųjų pirkimų priemonės turi tapti ir pramonės politikos dalimi. Ir tai turi tarnauti mūsų ekonomikai. Aš e, pritariu tam, kas buvo pasakyta diskusijoms apie abipusiškumą ir legitimumą. Yra keliamas klausimas, kaip viešieji pirkimai gali tapti priemonė, kuri tarnautų mūsų įmonėms ir kaip galėtų apsaugoti dalį mūsų įmonių, ypač tą sektorių, kurį mes traktuojame kaip strateginį. Pavyzdžiui, šiandien ES uh, stebi Japonijos ir Kanados konfliktą dėl energetikos politikos, nes energetikos politika tose šalise yra palankesnė vietos bendrovėms, kurios yra linkusios gaminti žalėją energiją. Man tai netrodo labai gerai. Šiandien žaliosios energetikos sektorius tampa vis labiau strateginis ir jeigu Kinija ypač pateks į situaciją, kai bus per daug prigaminta, pavyzdžiui, e, saulės energiją gaminančių baterijų, tai gali būti, kad Kinija nužudys pasaulio atitinkamų baterijų gamintojus, nes 60 ar 70 procentų e, bus pagaminama Kinijoje. Jeigu per daug e, produkcijos pagaminama vienoje šalyje, tai kitose šalyse E, atitinkamos bendrovės gali būti nužudytos. Ir jeigu Junktinėse Amerikos valstijose ir Europoje atitinkamas e, saulės baterijas gaminančios bendrovės e, bankrutuos, tai Kinija taps vienintelė gamintoja. Bet tos bendrovės yra mūsų teritorijoje, jos kuria darbo vietas. Ir e, dažnai E, mes netgi e, kūrėme tam tikrą palengvinančią politiką e, įmonėms gaminančioms ekologišką energiją. Mes turėtume daugiau dėmesio šiame dokumente skirti techniniam apibūdinimui, techniniam aprašymui. Mes labai dažnai sakome, kad techniniai aprašymai viešuosiuose pirkimuose neretai leidžia apeiti tam tikras taisyklės ir tuo pasinaudoja tam tikros bendrovės ir tam tikros e, pramonės rūšis, bet reikia pasirūpinti, kad viešieji pirkimai būtų naudingi bendrovėms dirbančioms mūsų teritorijoje. Tai būtų mano pirma pastaba ir man atrodo, kad ji yra labai svarbi, nes tokio pobūdžio diskusijos vyksta, tačiau Europos pozicija kol kas dar nėra išgirsta. Bent jau mūsų valstybėje niekas nežino, ką galvoja ES institucijos. Ir e, tai neretai e, neleidžia mums išspręsti vietoje iškilančių už e, iššūkių. Lygiai taip pat egzistuoja aplinkosauginiai uždaviniai ir iššūkiai. Ir kaip ką tik buvo pasakyta, reikia įtraukti ir subrangovų klausimą. Taip pat būtina užtikrinti, kad būtų nustatyti tikri tikslai e, socialinėje ir aplinkosaugos politikoje, kad išvengtume e, dviprasmybės e, vykdydami viešuosius pirkimus šioje srityje. Ačiū. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich habe vier Fragen an die Kommission. Erste Frage. Dėkoju, pirmininkė. Mano pirmasis klausimas susijęs su prieš tai kalbėjusio kolegos klausimų. Pramonės politikos pranešime, kurį priėmė parlamentas, mes nusprendėme, kad viešieji pirkimai yra vienas iš ramščių remiančių ES pramonę. Ir mes raginome įvesti panašius kvotas kaip Junktinėse Amerikos valstijose ar Japonijoje, kai kalbam apie inovatyvius, inovatyvius produktus viešųjų pirkimų srityje. Ar šitoks mūsų politinis apsisprendimas nekvestionuojamas jūsų dabartinėme pasiūlyme? Antras mano klausimas yra susijęs su socialiniais ir aplinkosaugos klausimais. Ar jūs esate tikras, kad šioje srityje nebus dempingo, kai kalbame apie trečiasis šalis ir produktus, kurie yra įvežami iš jų? Dvišalės pagal dvišalės priekybos sutartis, tais atvejais, kai nesilaikoma įlo ir tarptautinio aplinkosaugos reikalavimų, tie produktai negali patekti į viešųjų pirkimų sritį ir aš manau, kad reikia garantuoti tokią nuostatą ir šiuose būsimuose dokumentuose. Trečias dalykas, mes dabar mėginame susitarti dėl prekybos susitarimų su Kolumbija ir Peru ir sažiningos priekybos sistemos, e, kurios laikosi mums primtinų reikalavimų, turėtų būti paskatintos ir toliau skatinamos. Taigi viešųjų pirkimų srityje mes turime garantuoti, kad sažiningos priekybos sistemos, taip vadimoje fair trade, būtų skatinamos dar labiau trečiosiuose šalise. Ir tai turėtų būti daroma mūsų dabartiniais susitarimais, bet jie dabartinėme pasiūlyme aš tokio skatinimo mechanizmų nematau. Ketvirtas dalykas - koncesijų direktyva. Čia mes kalbame apie pagrindinės paslaugas, kai koncesijų teisė suteikiama tam, kad būtų užtikrinti uh, pagrindiniai poreikiai, kai kalbam apie pirmąją pagalbą, apie vandens tiekimą ir apie kitas esminės rytis. Ar yra garantijų, kad koncesijos bus suteikiamos, kai jas suteikia savivaldybės, vadovaujantis pagrindinių žmogaus poreikių užtikrinimo principu? Ir ar šioje srityje, manote, taip pat reikėtų atverti duris paslaugų tiekėjams iš trečiųjų šalių? Ačiū. Dabar žodis ponui Sturdi, AKR vardu. Pirmininkė, trumpai, mane visada, man visada kelia nerima, kai pradedama kalbėti apie netarifinius barjerus viešųjų pirkimų sektoriuje. Turime būti atsargus, prisiminkime, kaip pasielgė Amerika ir ką neseniai padarė Argentina, pasipriešinusi bet kokioms e, pastangoms iš šalies parduoti prekes Argentinoje. Iš esmės mes kalbame apie mokesčių mokėtojų pinigus, tai yra jų pinigai. Ir jei sukūrėme situaciją, kuomet kišamasi į rinką įvairių metodų pagalba ir kai praktiškai suteikiama pirmenybė vienai įmoniai, tai panaudojant tas lėšas negaunama visa galima nauda. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje neseniai e, vežėjų įmonė negavusi kontrakto, negavo kontrakto, nes buvo kreiptasi pasirinkta Vokietijos įmonė. Aš mm, tikriausiai, jūs kalbėjote tikriausiai ne apie protekcionizmą, bet apie atvirą rinką, apie laisvą rinką. Aš nežinau, žinoti, kokia yra komisijos pozicija šiuo klausimu. Pirmininkas, ačiū. Dabar atėjo laikas išklausyti komisijos e, pasisakymo. Matau tris pavardės e, komisijos vardu. Kas atsakingas komisijoje už šiuos klausimus? Aš esu Lukas Šužanski, aš atsakingas už koncesijas. Pabandysiu atsakyti paskutinį pono Langė klausimą, bet prieš tai noriu paprašyti jo pakartoti klausimą, nes man atrodo, kad vertimas buvo šiek tiek sudėtingas ir aš ne visiškai supratau, ko jūs klausė. Gal galite tą klausimą pakartoti? Äh, Taigi, koncesijos, ypač savivaldybių, E, išduodamos su sąlyga, kad bus užtikrintos e, pagrindinės paslaugos. Pavyzdžiui, pagalba, pirminė, pirmoji pagalba, vanduo ir panašiai. Ir reikia. Ir laikomasi tokių nuostatų, kad e, tai yra valstybiniai užsakymai, ir panašiai. Ir, ir mano klausimas yra, ar į šiuos tokias sutartis, į šį procesą galės įsijungti kada nors ir trečiųjų šalių įmonės, kai kalbam apie pagrindinių būtinųjų paslaugų užtikrinimą. Komisija. That, uh, uh is... Manau, kad svarbiausias dalykas yra akcentuoti štai, kad pasiūlymas dėl e, koncesijų direktyvos nesiūlo paslaugas privatizuoti arba jas pirkti iš svetur. Ir jeigu visuotinės svarbos paslaugos, kurias jūs minėjote, šiandien yra užtikrinamos, jas teikia savivaldybė, iš, pasitelkdamas savo išteklius, taip šiuo pasiūlymu šis pasiūlymas niekaip ne, nesiūlo keisti tos padėties. Ne, direktyvos nuostatos nesukuria mm, prievalės pradėti pirkti paslaugas iš svetur. Jeigu visai nori teikti paslaugas per savo įmonę, ji gali tai daryti. Ir e, direktyvoje numatomos tik tai išimtis. Taigi šiuo požiūriu nemanau, kad direktyva ką nors pakeistų. Bet jei savivaldybė pati priima sprendimą pirkti paslaugas iš kitur, sudaryti sandorį su trečiosiomis šalimis, ne su vietos įmonė, ne su savo įmonė, tai net šiandien remiantis sutart, ties principais e, savivaldybė negali tokių koncesijų suteikti tiesiogiai ir kai direktyva įsigalios, kai ji bus įgyvendinta, savivaldybės privalės laikytis tam tikrų taisyklių, e, surenkti tam tikrą procedūrą, suteikdamos koncesijas ir sudarydamos sutartis, bet tuo direktyvos nuostatos ir apsiriboja direktyvoje nebus nurodyta, ar kad valstybė ar savivaldybė privalės teikti tas paslaugas arba kad bus privalu tas paslaugas pirkti iš kažkur kitur. Kaip suprantu, jūs savo klausimą klausė, uždavėte klausimą ir apie tarptautinį matmenį. Šiuo metu uh, ne, ne, nėra prievalės sudary, suteikti koncesijas tarptautinėms įmonėms ir trečiųjų šalių pareiškiai iš trečiųjų šalių norintys dalyvauti e, viešajame konkurse galės teikti paraišką lygiomis teisėmis, jeigu jie tik nėra. Jeigu, jie nėra, jeigu tos šalis nėra GPA e, sistemos dalyvės. Ar bus dar komentarų iš komisijos. Taip, pirmininkė. Aš atstovauju vidaus rinkos e, tarnybą komisijoje, kuri atsakinga už viešųjų pirkimų sektoriaus reformą. Jei teisingai supratau pono Langės klausimą, jis uždavė klausimą apie socialinį dempingą ir aplinkosauginį dempingą. Uh, Iš tikrųjų, komisija, tai, komisija ypač stengiasi viešųjų pirkimų sektoriuje išvengti tokių pareiškėjų, kurie nesilaiko e, socialinės, socialinės sektoriaus ir aplinkosauginio sektoriaus nuostatų. Ir komisija yra pasirengusi kovoti su socialiniu ir aplinkosauginiu dempingu. Uh, ir mes norime. E, mes rengėmės nepriimti tokių paraiškų, kurių autoriai netenkins e, susijusių reikalavimų. Ir sandori sudaranti institucija neprivalės suteikti sandorio, ne, galės nepasiūlyti sandorio E, tokiai, tokiai, tokiam pareiškėjui, kuris nesilaiko kai kurių reikalavimų. Kalbame apie socialinius, aplinkosauginius ir tarptautinius reikalavimus, kurie yra išvardinti priedė prie e, direktyvos pasiūlymo. Iš esmės numatoma galimybė atsisakyti sudaryti kontraktą su tų reikalavimų netenkinančių pareiškėjų. Taip pat yra galimybė e, atsisakyti e, nesuteikti kontakto ekonominiam e, subjektui, jeigu, jis, jeigu yra žinoma, kad jis pažeidė kai kuriuos e, reikalavimus. Dar vienas dalykas, dar vienas komisijos pasiūlymo aspektas, kalbant apie nepaprastai nenormaliai žem, že, žemų kainų pasiūlymus. Vėlgi sandorį sudaranti e, institucija gali atsisakyti sudaryti sandorį, jeigu pasiūlyta jo paraiškoje paslaugų įkainiai yra nepaprastai maži dėl to, kad ta pareiškėja žinomai pažydė e, kokius nors tarptautinius socialinius ir aplinkosauginius reikalavimus. Ir dabar perdu žodį savo kolegai kuris užsima tarptautiniais aspektais. Ačiū, aš norėčiau išsakyti šiek tiek komentarų, e, galvodamas apie reglamentą, kuris buvo priimtas kovo 21 dieną trečios, e, dėl trečiųjų šalių patekimo į ES viešųjų pirkimų rinkas. Šis klausimas nėra įtrauktas į šią darbo atvarkę, bet šiandien aptariami klausimai yra su juo susiję, todėl aš šiek tiek paaiškinsiu. Pirmiausia, ES be abejo ekonominė ir finansų krizė išgyvena. Todėl tokiamis aplinkybėmis ir komisija, ir kitoms institucijoms yra e, svarbu per viešuosius pirkimus e, nusipirkti geriausią prekę už geriausią kainą. Jau dabar turime suprasti, pagal dabartinę GPA viešųjų pirkimų rinka yra labai atvira, bent jau 85 procentai jos yra atviri. ES rinka yra atvira visose srityse. Tačiau be abejo, ES taip pat nori gauti galimybės patekti patekti į tai trečiasią šalis. Ir šiuo metu matome, kad iškyla problemų gaunant e, progų patekti į trečiųjų šalių rinkas. Dėl tos priežasties mūsų nuomonė yra labai svarbu sukurti priemonės kaip svertą trečiųjų šalių atžvilgių, kad mes galėtume dėrėtis dėl galimybių daugiau patekti į jų rinkas artimiausioje ateityje. Aš žinau, kad šiuo metu mes dar neturime to, ko reikia. Mes turime vieną nuostatą dėl E, trečiųjų šalių e, rinkų. Tai yra e, paslaugų direktyvos 58 straipsnis, bet reikia pasakyti, kad apskritai išorinės viešųjų pirkimų politikos mes neturime. Dėl pasiūlymo turinio. Europos komisija mato, kad suinteresuotusios pusės yra labai susiskaldžiusios dėl pasiūlymo. Bendrovės nori uždaryti rinkas, viešų administracija apskritai nori išlaikyti dabartinę situaciją. Komisija laikosi vidurio kelio, kuris iš esmės reiškia, kad pagrindinė ES viešųjų, rinkų, viešųjų pirkimų taisyklė yra rinkų atvirumas E, konkrečiamis aplinkybėmis e, bendrovės sudarančios sutartis gali numatyti galimybę neįsileisti trečiųjų šalių pasiūlymų ir mes turėtume tikslingiau galvoti apie ES viešosius pirkimus. Pagrindinė šio teisės akto taisyklė yra tokia, manau, kad dėl to ateityje diskutuosime daugiau, bet bendrai iš esmės būtent tai yra pasakyta. Žadu. Tai tas klausimas dar neįtrauktas darbo tvarkė. Uh, Dar norėtų e, vienas parlamentaras pasakyti. Turiu klausimą dėl vietos turinio. Klausimas komisijai. Ar jūs galėtumėte atsakyti, ką nors dėl e, vadinamojo visuomeninės reikšmės turinio? Kaip jau sakiau, pagrindinė taisyklė yra ta, kad ES yra atvira. Ir tam tikromis aplinkybėmis yra įmanoma atsisakyti, priimti pasiūlymą iš trečiosios šalies, jeigu e, pagal ES tarptautinius įsipareigojimus jų teikiamas pasiūlymas negali būti priimtas. Bet bendrai vietos turinį nėra atsižvelgiama. Taigi neigiamas atsakymas. Toliau e, žodis vėl mūsų pranešėjai, Džanliukas Susta. Sì, Presidente, grazie. Intanto ricordo. Ačiū pirmininkė. Viršelio 25 dieną yra paskutinė diena įteikti pasiūlymams, pakeitimų pasiūlymams. Diskutuosime 21 dieną. Džiaugiuosi, kad ši diskusija buvo labai gyvybinga, labai įdomi ir palėtė esminius klausimus. Įmonių konkurencingumas labai didelė dalimi priklauso nuo vidaus rinkos naujos veikimo tvarkos. Ir viešieji pirkimai čia yra labai svarbus aspektas. Manau, kad pakeitimų pasiūlymais galėsime dar patobulinti savo tekstą ir reikėtų pamastyti apie naują institucinę tokio e, susitarimo tvarką bei nepamiršti subsidiarumo principų. Žondų uždavė labai neblogą klausimą dėl lokalių vietos aspektų, kur, dėl paslaugų, kurios teikiamos bendruomenių tam tikrose E, geografiniuose regionuose, kurie ir turi išlikti vietos rankose. Sakykime, mokyklų valgyklos būtų vienas iš tokių pavyzdžių. Negalima viską daryti tarptautiniu lygmeniu. Yra tam tikri principai, kurių privalome laikytis. Ir komisijos tekste aš pastebiu tam tikrų principų, kurie laikosi prieš kelis metus vyravusios politikos linijos, tai yra patikavimas rinkai ir panašiai. O mes dabar daugiau orient, norėtume orientuotis į vietos poreikius. Na, dabar santykiai su trečiosiomis šalimis, tarptautiškumo aspektas ir ypač e, atvejai, kai dar trūksta abipusiškumo kalbant apie tarptautinius santykius. Čia dar reikėtų gerai pagalvoti, daugiau pamastyti apie įvairias galimybės, apie galimybės atsisakyti tam tikrų paslaugų iš tam tikrų šalių, jeigu yra tam priežasčių. Sakykime, Bolkensteino direktyvą svarstant keletą tokių apsauginių nuostatų jau buvome prieėmę. Ir Manome, kad jos galėtų padėti išvengti nuostolių arba nepalankių situacijų vidaus rinkoje. Tačiau nepamiršti turime ir savo pačių institucinės sąrangos struktūros. Ačiū. Ačiū, Ačiū pirmininkė. E, svarstysime šį dokumentą birželio mėnesį, o balsavimas numatytas rugsėjo mėnesį, taigi laiko turime daugybę šiam paketui aptarti. 22 klausimas dabar mūsų darbos varkės. Vadinamasis reglamentas dėl patekimo į rinkas. 2007 metų reglamentas išplečiantis plėsiamas sąrašas valstybių, kurios derasi dėl Europos E, partnerystės susitarimų. Tai yra teisė kūrinis dosie. Mes esame atsakingas komitetas, pranešėjas David Martin. E, esame jau išklausę šias e, nuomonės apie šį dokumentą anksčiau ir dabar savo dosie jūs jau galite rasti pranešėjo parengtą projektą. Dabar suteiksiu žodį socialdemokratų atstovui Davidui Martinui. Ačiū ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai, nes kaip jūs jau sakėte, šiuo klausimu esame anksčiau kalbėję, kaip pažymėjote. Tai įeina į dabar vykstančias dėrybas dėl Europos partnerystės sutarčių EPAS. Ir Kaip žinote, 2007 m. sausio 31 d. Europos Sąjungos dėrybų mandatas pasibaigė ir e, valstybių didelis e, kiekis iš naujo inicijavo EPA e diskusijas ir Karibos valstybės kai kurios ir keletas kitų pasirašė jau EPA sutartis. Dėl visos eilės kitų yra deramasi ir e, turėtų būti greitai susidaryta. Dėrybos e, su Afrikos šalimis vyksta lėčiau ir ten yra daugiau trinties, kai kuriais atvejais dėrybos tiesiog nepavyko, kartais buvo pasirašyti pirminiai susitarimai, kurie yra kaip ir įgyvendinami, bet jie iš esmės dar nėra pasirašyti. Jeigu leisime PPO e, nuostatoms nebegalioti, tai visai eiliai valstybių iškil sunkumų patekti į e, mūsų rinkas. E, kaip žinote, 1528 reglamentas dėl patekimų į rinkas e, turi būti pakoreguotas ir pagal tai šia, 36 valstybės kurios iki 2007 metų turėjo tokią galimybę, dabar vėl galės gauti teisės patekti į mūsų rinką. Komisijos pasiūlyme yra sakoma, kad e, pasiūlymo e, terminai yra pasibaigę ir dabar mes turėtume laukti iki 2014 metų sausio 31 dienos. Iki to laiko e, EPOS galėtų būti ratifikuotos. E, ir įvairūs kiti susitarimai, tokie kaip viskas išskyrus ginklus, negalėtų nukentėti dėl mūsų priimamų dokumentų. Yra valstybių, kurios e, e gali susidurti su labai dideliais sunkumais dėl mūsų tokio sprendimo. Jos konkurencinių požiūrių būtų itin nepalankiose sąlygose. E, turiu galvoje patekimą į mūsų rinkomis. Kartu su pirmininku ir kitais šio komiteto nariais mes lankėmės Kenijoje, kur buvo išreikštas labai didelis susirūpinimas dėl reglamento e, susijusiu su patikimu į rinką pasibaigimo. Buvo sakoma, kad papildomi tarifai bus nustatyti iki siekiantis ne 23 procentus, jeigu dėl to reglamento nebus susidėrėta iš naujo ir jeigu naujas EPA nebus pasirašytas. Taigi tai turėtų labai didelės žalos tos valstybės ekonomikai. Ką galime padaryti? daryti. E, viena vertus sutinkame su komisijos logika, kad sprendimas buvo laikinas ir kažkada jis turėjo pasibaigti, jis, kas yra laikina, negali būti amžina. Ir mes e, delegacijoje supratome, kad paženg, pažeistume PPO reglamentus, e, jeigu pratestume tokio reglamento galiojimą ir komisija turbūt visai ryštingai pasakė, kad turi būti nustatytas terminas. Man klausimas nekyla dėl to, ar terminas turėtų būti, kyla klausimas dėl to, koks tas terminas turėtų būti. Komisija pasiūlė 2014 sausį. Man atrodo, kad tai yra labai trumpas terminas. Kalbantis su AKR partneriais. Uh, Niekas iš jų nevartoja žodžio šantažas, bet jie sako, kad e, jie patiria labai didelį spaudimą, kad uh, būtų susiderėta kuo greičiau dėl pradinio e, partnerystės susitarimo ir tai turėtų būti padaryta nedelsiant. Aš pats siūlau, kad būtų dviem metais terminas nukeltas iki 2016 metų sausio. Galiu pateikti vieną pavyzdį. Štai Kenija. Jeigu jai pavyks, ji galbūt pasirašys EPA iki Liepos ar Birželio mėnesio, bet po to ten bus rinkimai, rinkimų kampanija prasidės, per kurias niekas nevyks. Po rinkimų bus formuojama vyriausybė ir tada iš naujo bus pradėtos dėrybos. Ir 2014 e, sausio pirmai dienai e, ta vyriausybė dar nebūtų pasirengusi. Todėl manau, kad jiems būtų per anksti. Pažvelkime į Namibiją. Daug kas ten turbūt pareikštų, kad problema kyla ne dėl jų pačių veiksmų, jie santykinai jau yra pasirengę pasirašyti EPA. Didžiausia problema iškyla dėl tos valstybės santykių su Pietų Afrika ir dėl to gali iškilti nemažai sunkumų susidarant dėl galutinio sutarties varianto, reikia labiau dėrėti su jų partneriais. Taigi, išvada pirmininkė, 2014 metai yra per anksti, terminas yra būtinas, mes negalim turėti įsipareigojimo be galutinės datos, todėl aš siūlau 2016 metus. Salomonik propozo. Šties saliamoniškas pasiūlymas Dabar prasideda diskusija. Šešėliniai pranešėjai. Pirmasis iš jų Kristoferis Fielneris, APP frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Ačiū Davidai. Aš suprantu, ką Davidas norėjo pasakyti ir jo išreikštą susirūpinimą. Suprantu. Tačiau man sunku, ką sutikti su siūlymu dar kartą nukelti datą, terminą ir paaiškinsiu kodėl. Visų pirma, žinome, kad dėrybos dėl EPU, dėl susitarimų prasidėjo 2007-aisiais. Jos vyksta jau septyniais jos būtų, jau vyks septynis metus ir tai yra pakankamai ilgas laikas, su kuriomis šalimis tos sustarimą jau sudaryti ir, ir beveik nesažininkas tų šalių, su kuriomis jau sudaryti sutarimai atžvilgių, sakyti, kad su kitomis sėtų sutarimai bus dar vėliau sudaryti. Ko, kokią žinią, kokią paskatą tai sukurs? Dar vienas dalykas. Kaip elgtis? E, tai, susi, tai, tai susiję ir su mūsų prielaidomis, kas mūsų manimų nutiks, ką pakeis papildomi keli metai. Tie keli papildomi metai dar sumažins norą e, sudarinėti tuos susitarimus, na, gali, tai paskatins galvoti iš mūsų partnerius štai kaip, na, galime vėl dirbti kaip anksčiau. O septyn, septyneri metai man m, m, kažkaip man ne, neleidžia sakyti ramę sąžinę, kad galime dar pratesti šį terminą ir sudarinėti susitarimą. Gerai, kad kalbame apie konkrečius pavyzdžius - Keniją, kitas šalis. Prekybos diskusijose, prekybos dėrybose visada kažkurioje šalyje vyksta rinkimai, ar tai būtų Dohos raundas ar ne. Ir terminų nustatymas pagal rinkimus, pagal rinkimų datas mes esame tai darę. Rinkimams įvykus niekas nepasikeitė. Jūs minėjote Bostvaną ir Namibiją. Ir, ir jūs teisingai pastebėjote. Dar dviejų metai, po dviejų, dviejų metų, jeigu problema bus ne Bostvaną ir Namibiją, tai gal iškils Pietų Afrikoje. Ar iš tikrųjų ką nors tie du metai pakeis? Būtent Todėl mes APP frakcijoje viską bandome vertinti iš teisinės perspektyvos. Aš nesu priekybos ryties teisininkas pagal išsilavinimą, tačiau būtų sunku surasti šimtų procentų ne, nepriekaištingai besielgiančią valstybę ir, ir, ir režimą. Kalbant apie tas valstybės, gali būti, kad ateityje iškels kitų problemų ir iššūkių. Ir todėl mes šį klausimą esame linkę traktuoti štai kaip mes EPP rinkusi pritarti regioninės komisijos pasiūlymui nekelti šio klausimo PPO. Ir manau, kad septyniarių metų terminas yra galbūt ta paskata, kuri užtikrins, kad susitarimai bus susidaryti sprendimai yra, sprendimas yra ne taikyti reglamento, sprendimas yra sudaryti e, ekonominės partnerystės sutartis. Pirmininkas, kitas šešėlinis pranešėjas Nikola Rinaldi iš Aldė frakcijos. Thank you, thank you, President. I, uh... Ačiū pirmininkė. Aš laikausi pozicijos pagal kurią mes palaikome komisijos pasiūlymą ir komisijos pasiūlytus terminus dėl įvairiausių priežasčių, kurių kartoti tikriausiai nereikia. Ekonominės partnerystės sutartis nebuvo neatsirado 2007-aisiais. 2007-aisiais jas reikėjo baigti sudarinėti. Dėl jų dėrėtis pradėta 2001-aisiais. Mes jau dabar kalbame, gyvename tame pratestame terminę ir dar jį pratesinėjame. Ir man visada mm, darė įspūdį diskusijos vystomame darbiavimo komitete, kur, kurio nariai nenorėjo jokių terminų ir jokių reglamentų. Ir mano paties frakcijos nariai to nenorėjo. dėl vystomojo bendradarbiavimo dalykų. Kristoferis visiškai teisus. Bet aš pritariu pranešėjo saliamoniškam siūlymui. Iš esmės, idealių situacijų nėra. Ir, na, bandydami padaryti teisingą sprendimą, mes turime įvertinti kiekvienos situacijos, kiekvieno atveju pasirinkimo pliusus ir minusus. Atsižvelgianti visus susijusius aspektus, manau, kad šiame etape, jeigu lauksime dar du metus ir paskui susitarsime viską sudarnyti dar po metų, tuo viskas nesibaigs ir tai, kad mes laukėme ir kad jau dabar taip tiek daug kartų tas terminas nukeltas, na, bandymai teikti, kad toms šalims reikia dar vienerių metų, dar dviejų metų. Na, tai nebus katastrofa ekonomis patys susitarimams ar Europos Sąjungai. Bet norėčiau užduoti du klausimus ir paprašyti paaiškinimų. Visų pirma, jeigu nenustatome terminų, iškils problemų PPO. Jau dabar, dabartinė mūsų pozicija gali mums kelti problemų PPO. Jeigu mes nustatome datą, tai Davidai, tu sakai, kad mes tokiu būdu apsiginsime nuo galimų ieškinių prieš ES PPO. Ar tikrai taip? Aš suprantu argumentavimą, siūlymą dar kartą nukelti terminą, bet tai tik bandymas. Ne, aš manau, kad tokią argumentą galima pasakyti Ženevoje, bet aš norėčiau čia išgirsti paaiškinimą. Galiausiai apie kokios apimties priekybą kalbame? Ar yra kokių nors duomenų? Nes bendrais bruožais ES ir AKR arba šalis, su kuriomis sudarome EPS jų indėlis yra toks nedidelis lyginant su bendra es prekybos apimtimi. Tai nieko nepakeis. E tai šešėlis pranešėjas Robertas Studi. Uh, Aš sutinku su Kristoferiu. Davidai, peržiūrėjus ekonominės partnerystės susitarimus, gal tu su manim ir nesutiksi, bet tuo metu komisija beveik bandė juos jėga priversti susidaryti tas sudartis, tai, su, tai, tai sukelia tam tikrą pasipriešinimo reakciją. Tačiau jeigu nesilaikysime terminų, tai, tai jie visą laiką ir norės tą terminą pratesti, nukelti. Ir jau įvyko sunkios dėrybos ir aš nesu linkęs pritarti tavo siūlymui pratesti terminą. Dar vienas dalykas apie, dėl termino pratesimo. Darai prielaidą, kad būsi perrinktas, kad toliau būsi pranešėjų šiuo klausimu. Uh, <laughs> extending discussion, keep... Praplėsti diskusiją suteiksiu žodį žaliųjų atstovui. David. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju Davidui už pranešimą. Strasbūrė vyko posėdis, kuriame dalyvavo šešėliniai pranešėjai. Ir aš ten susidariau išvadą, kad Davidas gana jautriai vertina klausimus, kuriuos mes keliame. Gyvename netobuliame pasaulyje ir jeigu kiekvienai AKR valstybei būtų suteikta EP, e, suteiktas EPS, tai pasaulis kas, taptų kur kas tobulesnis. E, kalbame apie tai, kad yra daromas spaudimas AKR valstybėms ir panašu, kad jis yra neproporcingai didelis lyginant su EPS ekonominė verte. Bet tos valstybės kartais nenori, kartais tiesiog ne, nėra linkusios e, pasirašyti EPS, o kartais tiesiog neturi infrastruktūros, kad galėtų jas pasirašyti. 2011 m. gruodžio mėnesį e KAR atstovai yra pasakę, kad šis reglamentas dar labiau iškraipo galios pusiausvylą ir tai yra nenaudinga EKR. Pavienės EKR šalis e, galbūt ir jaučiasi e, spaudžiamos pasirašyti šį, e, šio reglamento nuostatas, bet tai e, iškraipo regiono integracijos e, poreikius, trukdo regiono integracijai. ES komisijos argumentai už šį, argumen, už šį reglamentą yra pagristi. Netiesa, kad ES e, bus baudžiama uh, PPO, PPO, jeigu neprims reglamento. Mūsų nuomonė būtų labai keista, jeigu nors viena valstybė drįstų tokį procesą PPO rėmose pradėti. Kitas dalykas. GSP nėra, GSP nėra išeitis, nes yra visa eilė produktų, tokių kaip vaisiai ar gėlės, kurie netenkina GSP sistemos poreikių. Galime pagalvoti apie kai kurias kai konkrečias valstybės, pavyzdžiui, Haiti, kuris nukentėjo nuo stichinės nelaimės labai seniai. Prieš dviejus metus tai buvo viena iš valstybių, kuriai uh, grėsė uh, privileginių tarifų uh, taikymo pabaiga. Tačiau uh, taip nevyko. Ir jeigu šio reglamento įgyvenimą nukelsime dar dviejiems metams, Aš nemanau, kad ką nors pakeisime, nes padėtis ir po dviejų metų bus tokia patys, kokia yra. Todėl aš e, raginu e, peržiūrėti šį pranešimą ir visiškai atmesti reglamentą. Jeigu leistumėt, aš norėčiau pats išsakyti vieną pastabą. Haitis visuomet naudojosi kita sistema, kuri buvo pakankamai naudinga. Bent langė, SND. Poniau ponas Langė. Ačiū pirmininkė. Mes visi patys savo turime prisipažinti tokį dalyką. Dėrybos dėl bendrųjų preferencijų sistemos daugiausia, daugiausia sužlugo ne todėl, kad partnerių šalis nesutiko su mūsų siūlomomis nuostatomis, bet todėl, kad kad komisija neipatingai buvo nusiteikusi bendradarbiauti. Todėl, ponė Fielnerė, aš manau, yra visiškai klaidinga dabar šį instrumentą naudoti kaip spaudimo priemonę. Arba jūs pasirašot tą susitarimą, arba negausit daugiau prieigos prie mūsų rinkos. Kolegijas ir kolegos, jeigu mes rimtai žiūrime į partnerystės susitarimus, tai partneriškai turime ir dėrėsis partnerystės dvasia, tada lydės ir mūsų siekiamą rezultatą. Ir jeigu mes kalbame apie BPS Pietų Afrikoje, tai žinoma, buvo tam tikrų problemų dėl muitų sąjungos ir panašiai, tačiau problemų buvo daugiau dėl pačių dėrybų stiliaus, dėl ES dėrybų stiliaus Pietų Afrikos valstybėse. Todėl aš priešinuosi, kad ši priemonė, tam, kad ši priemonė būtų naudojama arba grasinimai neleisti patekti į rinką būtų naudojama kaip priemonė pasirašyti preferencijų susitarimus. Mm, aš manau, kad Davido pasiūlymas kaip tik yra labai sąžiningas. Mes duosim dar du metus, bet aiškiai pasakysime, kad pagal PPO galima bus po to neribotai leisti prieiti prie rinkos. Todėl aš pilnai pritariu Davido pasiūlymui. Leiskite man, leiskite man irgi dalyvauti diskusijoje, nes aš e, pirmininkauju delegacijai, ke, delegacijai santykiams su Kenija ir Zambija. Ir man buvo labai įdomu išgirsti e, jų požiūrį į e, prekybos preferencijas. Man atrodo, kad padėtis negali daug esikės, ne todėl, kad tos valstybės nėra konkurencingos e, PPO rėmose, bet e, todėl, kad būtų nesažininga kitų valstybių atžvilgių, valstybių, kurių padėtis yra tokia pati ir kurios negali naudotis tokia privilegijų sistema, nes jos nėra AKR šalis. Kitos šalis yra ir Amerikoje, ir Azijoje, visai netoli nuo mūsų. Jų išsivystimo lygis yra toks pat kaip AKR valstybių, bet jos negali naudotis e, tokiais e, ambicingais e, ir dosniais palankiais priekybos tarifais. Čia mes turim kalbėti apie sažiningumą kaip Europas, Europos Sąjunga traktuoja, traktuoja kitas valstybės. E, būtent apie tai mes čia turėtume kalbėti. Mano nuomonė dabartinė padėtis neturi tęstis. Mes e, turime baigti tokius dalykus ar po metų, ar po dviejų. E, ta laikina sistema baigsis yra jūsų mūsų, tiksliau mūsų komiteto klausimas, bet aš dabar remiu komisijos pasiūlymą ir jo pagrindinį tikslą. Ši padėtis negali toliau tęstis, turi būti, uh, turi laikina padėtis kažkada baigtis. Toliau Sandra Galina iš komisijos. Um, would... Ačiū. Savo pasisakymę kalbėsiu apie pirmąjį ir trečiąjį pakeitimus ir norėčiau kalbėti trumpai. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui ir padėkoti už šią įdomią diskusiją, kurioje išriškėja skirtingi interesai, kai, kai svarstomas toks įdomus klausimas, visada parlamento pozicija yra įdomi. Dėl pirmojo pakeitimo norėčiau pasakyti, kad mes visus su visa pagarba tam nepritarėme, nes jis prieštarauja e, konstatuojamą į dalį, kur kalbam apie bendrą supratimą ir deleguotusius teisės aktus. Ir skirtingai, tai netitinka EP EPS susitarimų ir pasiūlymų šiais klausimais. Dar netgi pridurčiau, jog Europos parlamento ir komisijos santykiai dėl deleguotojų teisės aktų e, yra paremti bendru sutarimu ir pagrin, supratimu ir bendru susitarimu. Ir todėl mes ne, nematome būtybės kiekviename pus, puslapyje, kiekvienu atveju daryti nuorodą į tą memorandumą. Dėl trečiojo pakeitimo, kadangi aš esu šiek tiek skrupulinga ir smulkmeniška, norėčiau pataisyti kai ką, kas buvo pasakyta ir te techniškai netikslu. Gėlės įvežamas, gėlėms įvežamas į S taikomas 7 procentų mokestis, ne 23. Kalbant apie Botsvaną, Namibiją ir Pietų Afriką, Botsvana ir Namibija yra priklausomos nuo e, kai kurių laikinojų nuostatų, kurios e, teisiškai nėra apsaugotos, o tarpu su Pietų Afrika galioja e, ap, apsaugota pre, prekybos lengvatų sistema. Ponas Ileris kalbėjo apie kažką, na, bendrais bruožais. Ponas Rinaldi klausė, ar galime užtikrinti ES interesų apsaugą arba e KR interesus. Kadangi 12 metų esu dirbusiu Ženevoje, Ženevoje nėra jokių, Ženeva netaiko jokių kažkokių tai išimčių. Haitis. Galėtume inicijuoti diskusijas ir kalbėti apie teisingumą. Jeigu, es, jeigu padėti pati situacija žmonių yra vienoda, įstatymai jūs traktuoja vienodai ir Haitis turėjo lygias teisės. E, Haičiui buvo taikyta iniciatyva viskas išskyrus ginklus, tai yra viena iš mažiausiai išsivysčiusių valstybių. Dabar perinu prie trečiojo pakeitimo ir Noriu priminti, paaiš... peržiūrėti paaiškinimo memorandumą pridėtą prie pranešimo, jis labai įdomus. Sakyčiau, ten patiktas puikus e, viską apjungiančio sprendimo pristatymas. Ir dabar jau 17, ne aš, dabar 17, ne 18 valstybių yra ratifikavusios jūsų minimą susitarimą ir tikėtina, kad ateinančius kelis metus jų skaičius mažės ir jis mažės iki nulio. Paaiškinimo memorandume e, yra žodis spaudimas, šioje salėje šiandien jis buvo pasakytas. Manau, kad mes tai, tas, tas reiškinys, kurį dabar stebėme, yra pagreitis. Aš siūlyčiau nemaišyti tų dviejų dalykų. Man būtų sunku įtikinti savo komisijos narį pasiūlyti staiga viską išaldyti. Europos parlamentui ir tarybai siūlome keisti teisės aktą tam, kad e, dėrybos na, būtų paspartintos. Mūsų tiklas yra kitoks. E, užtikrinti, kad santykiai būtų grindėmi tam tikrų stabilių, prognozuojamų teisiškai aiškių pagrindų. Toliau kita pastraipa kur kalbama apie tokios, tokių trumpų vienašališkų terminų primetimą. Na, galima apie tai kalbėti ir kalbėti apie teisingą pasirinkimą, jeigu, viso, jeigu teisingas pasirinkimas iš viso egzistuoja. Ir tame pasikeitime, hipotetinėme pasikeitime nuomonėmis norėčiau pasakyti, kad terminų nėra. Terminas buvo 2007-ieji. Pažvelgus į ekonominės partnerystės sutarčių istoriją, prisiminsime, kad susitarta 99 metais. AKR valstybės prašė tų sutarčių. Jie sak, sakė, kad 14 metų jūs taikėte mums tik tai prekybos lengvatų, lengvatų sistemą, o mes norime partnerystės, tikros partnerystės. Po to atsirado kotonų sutartis ir ta seka yra įdomi. Visi kalba apie PPO, bet jums leidus, aš manau, kad požiūris nėra tinkamas. Mūsų partneriai paprašė ekonominės partnerystės sutarčių 99 metais be jokio spaudimo. Uh, sudaryti kitokias sutartis tarp lygiaverčių partnerių. 2000-aisiais atsirado kotonų sutartis ir aš buvau Dohoje, kuomet ta, ta žymio, buvo deramas dėl tos žymiosios išimties, dėl bananų. Aš viską puikiai žinau. Ir 2007-ųjų terminas buvo tai, ką išsikovojame ir kolegų AKR valstybėse spaud, daromo spaudimo dėka. Mes jį išplėšėme, tą terminą iš filipiniečių, Kostarikos. Galėčiau pacituoti, paminėti pavardės žmonių, kurie egzistuoja ir kurie turi savo nuomonę apie 2007-uosius. Galbūt egzistuoja besivystančių valstybių solidarumas, aš to neneiksiu. Uh, Tačiau 2007 nebūtinai yra aktualūs visie, visoms AKR pasaulio valstybėms. Mes gyvename e, paskolintų laikų jau 2008-aisiais. Tad paskui viskas išsitrina, atsiranda kitų dirgiklių. Bet jau 2008-aisiais žmonės žvalgėsi į mus, turiuomenį mūsų partnerius. Taigi aš siūlau jums pamastyti, apie kokius terminus, apie kokį laiką kalbame, jeigu minime 2014 datą. Mano komisarui tikrai reiktų pateikti išskirtinį argumentą, kodėl reiktų taip elgtis ir pasirinkti tokį kelią. Ir net jeigu viską nukeltume vieneriem, vienerius metus, Aš nebandau visko sukarikatūrinti, bet politinė žinia siunčiama siūlymo viską nukelti net vienerius metus reikštų, kad e, po, politikos nuseklumo čia nėra. Kai, kai turime reikalų su besivystančia valstybė, iš karto viskas vyksta kitaip, ją traktuojame kitaip. Siūlome jai ekonominės partnerystės sutartį kur ir net jeigu kalbame apie, nebūtinai apie mažiausiai išsivyščią valstybę, laisvos prekybos sutartys siūlomas toms valstybėms yra kitokios. Ir tos sutartys yra simetriškos. Tai naudinga AKR, bet to, tokių pačių uh, pasiūlymų norėtų kai, kurie, kai kurios nedidelės mūsų partnerės valstybės Centrinėje Amerikoje. Tačiau jo, joms tai nebuvo pasiūlyta tie visi, e, tos visos privilegijos, kurių tos šalis nori, siejamos tik tai su EPS. Nepasikeitė pre, prekių sąrašas, pasikeitė tik sąlygos. Ir dabar netgi galioja kitokio traktavimo režimas skirtas AKR, kuris yra laikinas. Mes imame taikyti laikinąjį režimą e, šiek pankstiname to, to ypatingo režimo taikymą. Taigi tai mums yra aktualu, todėl aš norėčiau akcentuoti tai, kas vadinama dėrybų esmė. Paaiškinimo memorandume kalbama apie tai, ar klausimai išspręsti ar ne. ES nesuinteresuota sudarinėti sutarčių, kurios partneriams nėra primtina. Taip niekada nebus. Ir tie du metai yra naudingi, jie, jie nebūtinai yra reikalingi. Ir kalbant apie kiekvieną atskirą regioną, aš galėčiau įrodyti, kad visos valstybės yra pasirengę. Ir manau, kad viską nukelinėjant vienerius metus, ką jūs padarysite? Jūs užgesinsite pagreitį, tą pagreitį, kurį politikai, tų regionų politikai užtikrino, jie paruošė savo vyriausybės ir, ir, ir jų vietos politikos kontekste jiems reikia tokio postumio. Ir jiems reikia argumentų, kad jiems reikėtų tikrinti savo šalyje, savo vyriausybės, kodėl viskas turi užsitęsti dar metus ir, ir ta situacija turi būti išlaikyta tokia. Ir jūs tikrai būsite nesažiningi. Jūs, jūs laikys nesažiningais AKR valstybės, tiek tos, kurios pasirašė tuos susitarimus. Aš papasakosiu trumpą istoriją, dviejų valstybių pavyzdį iš AKR regiono. Viena iš jų nusprendė uh, 2007 nesudarinėti EPS, nes labai atvirai pasakė, šiuo metu aš negaliu prisimti tokių įsipareigojimų. Kita valstybė, kaimininė, nusprendė sudarinėti tą susitarimą tiesiog pasirašydama. Ir rat, rat, ji dar nėra to susitarimo ratifikavusi. Tos abi valstybės 2014 sausio 1, jų terminus nukelinėsime, atsidurs visiškai kito, e, keistoje situacijoje. Kalbu apie Gaboną ir Kamerūną. Gabonui galios, atsiprašau, Kamerūnui galios e, e, tas sutartis, o Gabonas, kuris nepasirašė 2007 susitarimo, moka muitus ir 2014 mokės, galės naudotis palankiausios statuso, palankiausios šalies prekybinės partnerės statusu. Taigi tai reiškia, kad ES velgesys e, traktavimas nėra lygiavertis. Tokiu atveju bus lyg, vykdoma nenusekli ir nesažininga politika. Uh, Keith Taylor said that he got Davido Martino baigiamosios išvados. Kolegos pasisakė ir atrodo, kad niekas neprieštarauja tam e, e, laikino reglamento ribotam galiojimui. Bet e, turbūt ir po šios diskusijos turbūt nesuklyščiau e, pasakydamas, kad viskas yra susijęs su pagreičiu kaip ir komisija sakė. O galiausiai e, daug kas priklausys nuo spaudimo, ar valstybėms pasirašyti susitarimą, kuris galbūt joms nėra priimtinas. Ir tai man kelia šiokį tokį nerimą atvirai išnekant. Aš pats esu rengęs pranešimą du kartus, kai sėkmingai buvo e, pasirašyti EPS susitarimai su Karibo jūros šalimis ir su viena EKR šalių. Uh, Aš nemanau, kad būtų galima pasakyti, kad tos šalis e, pasirašė dėl kokių kitų priežasčių, kaip dėl to, kad tos sutartys buvo jiems geros. Jeigu jos pasirašytų tai dėl spaudimo, tai visa diskusija praranda prasme. Aš atmetu visus argumentus dėl sažiningumo ar nesažiningumo. Tie, kurie pasirašė par sutartis, Galbūt jos ir suklydo, bet jos pasirašė todėl, kad mane, jog tos sutartys bus naudingos jų valstybės ekonominiams interesams. Dar stipresnis argumentas yra tas, ar tenkiname PPO reikalavimus. Galbūt dėl to aš ir nenustačiau tos galutinės datos. Bet komisijos data 2014 sausio 31, iš kur jinai atsirado? Kodėl ne 2013 metų sausio 1 ar ne 12 metų kokia nors data? Kodėl ne 16 metų data? Komisijos data neturi jokio kito e, pagrindo kaip bet kuri kita data šio susitarimo. Uh, kaip šio sutarimo terminas. Europos komisija labai aiškiai e, pasakė, kad reikia daryti spaudimą e, EPS gali, norinčioms pasirašyti valstybėms, kad jos tą iš tiesų padarytų. Kai sakome, kad Afrikos valstybės m, gali pasirašyti EPS, net jeigu jos iš tiesų dar to ir neturėtų daryti, Nemanau, kad taip turėtų būti. Reikia ir skirti laiko deryboms. Jeigu iki 16 metų jos vis dar neturės reikalingų sąlygų sutartims pasirašyti, tai tada turime galvoti apie kitokią pagalbą tų valstybių ekonominėms sistemams. Bet mes negalime reikalauti, kad derybos būtų skubinamos. Data turėtų būti nustatyta tik tada, kai bus priimtas reglamentas. Kai bus tai padaryta, valstybė žinos, kiek mėnesių turi deryboms dėl EPS. Šis reglamentas bus priimtas ne anksčiau kaip rudenį, todėl turime suteikti bent metus E, greičiausiai jis bus pašitsrūnė, tai iki kitų metų rudens reikėtų skirti laiko, kad e, būtų patenkinti visi interesai. Dar keletas minčių dėl galimybės gauti reikiamą informaciją dėl EPS. Aš e, žinau, kad Zimbabvė turbūt pasirašys EPS ar pasirašė EPS bet Europos parlamentas apie tai nežinojo. Mano pranešime yra kalbama apie 18 valstybių, e, kurios e, yra pasirengusios EPS pasirašyti, bet niekas parlamentui nepasakė, kad tas skaičius turėtų būti sumažintas iki 17. Ačiū už tokią puikią diskusiją. Kalendorius pakeitimų pateikimo terminas gegužės 8, komitete priimsime birželio 28, plenarinėme posėdėje greičiausiai rugsėjo mėnesį. 23 klausimas delegacijos vizitas į Rytų Afriką. Tai vizitas, kuris jau buvo paminėtas ir e, nebereikia nieko apžvelginėti, nes jūsų dosie, jūsų aplankus įdėtas šis e, dokumentas. Galiu tik tai apibendrindamas e, išvadas pasakyti, kad e, tai buvo labai e, informatyvus vizitas. Ar kas turi E, komentarų. Dvide, ne, tada 24 klausimas. Ai. Oficialiai remiami eksporto kreditai. Pranešimas dėl reglamento įgyvendinimo. Jei neklystų, praėjusiais metais jau buvo priimtas sprendimų, pranešėjas Janik Žadau. E, jis rengė šį teisės aktus, jeigu žodžiam. Merci, monsieur le président. Et... Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad e, ši diskusija apskritai jau yra geras dalykas nes e, parlamentas dalyvauja bendrame sprendimų prieimime dėl prekybos. Todėl nepaprastai svarbu, kad ir mes stebėtume, kaip yra įgyvendinamas reglamentas ar direktyva, dėl kurios mes deramės prieš ją priimant ir kai, e, kurios yra priimamos. Aš galėčiau su pasitenkinimu pažymėti tiems, kurie dar yra salėje e, o yra ir komisijos atstovų, ir tarybos sekretariato atstovų, tikiuosi, kad dėrybos vyko mūsų grupėje dėl eksporto kreditų ir aš tikiuosi, kad jūs visi galėsite prie e, šiandienos diskusijos prisidėti. Ši diskusija vyksta pačiu laiku, nes e, reglamentuose yra sakoma, kad valstybės narės dabar turėtų pateikti dokumentus, ataskaitas, toks priimtas sprendimas Ir remiantis tais dokumentais mes galėtume padiskutuoti apie padėtį valstybėse. Ir kiek žinau, taryba tą jau daro šiandien. Jeigu prisimenate diskusiją, kuri vyko šiame komitete, tai e, prisiminsite ir tai, kad mūsų nuomonė buvo labai svarbu komisijai išlaikyti santykius su mūsų prekybos e, partneriais ir e, išlaikyti vienodas veikimo taisyklės. E, kai kalbama apie eksporto agentūras ir e, kitus stambius partnerius. Europos komisija kaip tik e, tuo metu lankėsi Kinijoje, kur buvo diskutuojamas susitarimo memorandumas dėl tarp Kinijos ir Junktinių Amerikos valstijų ir šis klausimas buvo keltas. Jeigu pirmininkė gerai prisimenate, praėjusiu metu atsiprašau, šių metų sausio trečią dieną mūsų komiteto vardu e, pirmininkaujančiai Danijai buvo nusiutas laiškas, nes jau tada matėme, kaip bus sunku įgyvendinti dėrybų rezultatus. Taigi, kokie aspektai atrodo problematiškiausi? E, taryboje e, problematiškiausia atrodė, ir aš norėčiau išgirsti jūsų komentarą, tai, kad eksporto agentūros dalyvauja tarptautinėse priekybos veikloje kaip e, viena iš e, veikiančių pusių ir e, todėl reikėtų nepamiršti, kad turėtų būti įtrauktas paminėjimas, jog reikia tenkinti 23 sutarties straipsnį. Su pirmininkaujančia Vengrija mes dėl to jau buvome susiderėję ir dabar manome, kad eksporto kreditų agentūrų veikla turėtų nepažeisti ES bendrųjų teisės aktų nuostatų dėl išorės politikų, to, politikos aspektų, tokių kaip demokratija, žmogaus teisės ir kiti panašus dalykai. Taigi, atsiskaitančioji pusė turėtų uh, tenkinti sutarties 21 straipsnį. Deja, kai pamatėme uh, pirmąjį projektą, tai yra Britanijos variantas, galite štai čia jį pamatyti. Aš nekalbu apie britaniškuosius specifinius aspektus. Mes kalbame apie ataskaitos dalį. Ir ataskaitos dalis yra visiškai tuščia. Susidaro tam tikras vakumas. Ir akivaizdu, kad mūsų parlamentas dėrybose su taryba nepakankamai aiškiai pasakė, kad mūsų nuomonė būtiniausia yra užtikrinti, kad e, eksporto kreditų agentūros neretai perima valstybinių institucijų funkciją. O, ir tai netarnauja ES interesams. Šiuo metu mes turėtume būtent pasakyti, kad valstybės narės turi pateikti pirmasias ataskaitas. Ir galbūt prireiks ar dviejų, ar trejų metų, kad, pasiektų, kad įgyventume tuos rezultatus, dėl kurių susidėrėta. Uh, bet bent jau turėtume pasitikrinti, kad pirmaisiais metais valstybės narės geranoriškai sureaguotų į šį prašymą teikti ataskaitas ir tokiu būdu e, būtų priartėta prie ES tikslų. Ačiū. Ačiū. Aš e, e, irgi galiu pritarti, kad būtina tęsti tą įgyvendinimo veiklą. Ir dabar norėčiau paklausti, ar kas iš kitų komiteto norėtų pasakyti. Ne tada žodis poniai iš komisijos, ponė Versati. And, uh, the, the assessment of the rapporteur is very negative, isn't it? Pirmininkas pranešėjas atrodo negatyviai vertina šį pasiūlymą. Pastaba labai konstruktyviai vertina. Mes dar neturime pranešimo, tai todėl negaliu įvertinti, bet norime padėkoti pranešėjui už visą nuveiktą darbą rengiant šį pasiūlymą ir už konstruktyvų požiūrį sprendžiant praktinius aspektus, kada tą pranešimą renkti. Susitarėme dėl uh, darbų tvarkarašio. Liepos mėnesį valstybės narės turės pateikti pirmasis ataskaitas už 2011 metus, o spalio mėnesį komisija pristatys metinę apžvalgą parlamentui. Ten taip pat bus įvertintas ir e, eksporto kreditų agentūros darbas. Komisija kaip įprastai sieks užtikrinti, kad ES teisės aktai būtų taikomi teisingai. Ir kaip ir numatyta, mes rengiamės jums pateikti visą ataskaitą. Dabar kalbant apie turinį ir apie ką konkrečiai valstybės narės turės atsiskaityti ir kokią informaciją komisija privalės suteikti, kaip jau sakyta. Pirmo priedo, pirmoje dalyje aiškiai išdėstyta, e, kokią informaciją valstybės narės privalo pateikti, atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, taip pat prisimtus įsipareigojimus, komisija tarybai pristatė e, susijusių klausimų sąrašą, kad, būtų, kad palengvintumėm darbą ir kad turėtumėm reikalingą informaciją ir galėtume parengti metinę ataskaitą Ir šis e, punktų sąrašas visiškai skaidriai buvo aptarstęs su Europos parlamento pranešėju. Ir mes manome, kad jeigu valstybės narės dirbs gerą valią, mes tu tai parengsime metinę ataskaitą, kuri, manome, bus priimtina toms institucijoms jas tenkinanti. Ir įvertinsime, kaip įgyvendinami eksporto kreditų nuostatai. Jeigu valstybės narės nepateiks informacijos ir mes negalėsime atlikti įvertinimo, mes tiesiog tai užregistruosime ir bandysime spręsti konkrečią susidariusią padėtį. Iš šiandien taryboje vykusių dėrybų darau tvirtą išvadą, kad taip ir bus galbūt, kaip pranešė sakė, tai bus ne pirmą kartą. Tarsi, tai yra pirmas kartas ir nebūtinai pirmą kartą iš karto pasiseka, mes visi tai suprantame, bet tikiuosi, kad mes. kad pasieksime abipusios supratimo rengiant šį pranešimą. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad dar yra per anksti, kad e, tų ataskaitų nėra ir palūkėkime šiek tiek ir vėliau vėl grįžkime prie šio klausimo. Pranešėjas taip pat kalbėjo apie naują tendencijas, kalbėdamas eksporto kreditus. Buvo minėta tai, tai kas vyksta kad kas įvyko tarp JAV ir Kinijos, kuomet Kinijos uh, vadovai buvo nuvykę į JAV, susitiko su Obama ir buvo svarstomos galimybės parengti tarptautinės gairės dėl eksporto kreditų ir uh, jas paskelbti parengti 2014-aisiais. Mes lankėmės Kinijoje ir galiu pasakyti, kad iš Kinų daug informacijos neištraukėme. Jie labai atsargiai vertina diskusijas su JAV ir tikimės daugiau sužinoti per susitikimą, kuris numatytas gegužės pradžioje tarp JAF ir Kinijos, kurio tikslas e, patikslinti numatytų darybų tvarkaraštį. Tačiau tai bus labai svarbu ekonominėje plotmėje, nes pirmą kartą su kinais kalbėsime ekspor, apie eksporto kreditus ir tokie klausimai kaip tie, kurie svarstomi šiame pranešime, pavyzdžiui, aplinkos sauginis žymėjimas etiketėmis, jie bus svarstomi darybose su Kinija ir tai bus svarbus dalykas užtikrinant reikalingą pusiausvyrą ir įtvirtinant tą principą. Taip pat ekonominių požiūrių bus labai svarbu, kad Kinijos atstovai sėdės prie stalo, kuomet bus svarstomi eksporto kreditai, nes ne, tai be abejonės aktualu Europos Sąjungai. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas tarybos atstovai prašo galimybės pasisakyti. Manau, kad galime suteikti žodį ponui Štrubui iš e, tarybos sekretariato. Pirmininkė, e, tai nebuvo prašymas, manęs pasiklausė, ar aš galėčiau e, pakalbėti, nes eksporto, importo E, kreditų grupės vadovas negalėjo atvykti. Mes norime padėkoti Jums už atsiųstą tekstą. Darbas vyksta, tai naujas dalykas visiems, žinoma, valstybėms narėms. Aš šiek tiek optimistiškiau vertinu padėtį nei ponas Žado, bet, kaip sakė kolegos iš komisijos, turime palaukti ir pasižiūrėti, ko pavyks pasiekti ir um, tuomet kalbėti apie rezultatus, kuomet ateis laikas. Pirmininkas e, pranešė galimybę už, padaryti išvadas. Noriu padėkoti komisijos atstovui ir tarybos sekretoriato atstovui, nes manau, kad tai, kad mes galime kalbėti apie tai, kaip mums pavyktų gyvendinti, ką šiandien svarstome ir kaip užtikrinti mūsų priimamų sprendimų įgyvendinimą. Tai aktualu ir šiam komitetui, nes mes vis dar mokomės e, įsisavinime bendros sprendimų prieimimo procedūros subtilumus. Tai, tai vyksta praktikoje, realiajame laikė. Noriu padėkoti mm, komisijos ir tarybos atsoms už tai, kad atėjo. Toliau 25 punktas darbo atvarkis aktas susitarimas. Kaip žinote, tai yra tarptautinis susitarimas, daugia šalis susitarimas, mes esame atsakingas komitetas, pranešėjas šiuo klausimu yra Davidas Martinas, jau vyko pirminis pasikeitimas nuomonėmis ir dabar yra pranešėjo pateiktos pateiktas rekomendacijų projektas, jis yra mūsų aplankose ir tame projekte parlamentui rekomenduojama nepritarti šiam susitarimui. Prieš suteikdamas žodį pranešėjui, norėčiau pasakyti, kad kad dėl, dėl to, jog daugelis nuomonę teikiančių komitetų paprašė palūkėti, ir todėl mums tenka šiek tiek pertvarkyti savo e, darbų tvarkaraštį. Ir todėl balsavimas dėl šio klausimo įvyks mūsų posėdėje birželio mėnesį, o ne gegužės mėnesį. Taigi viskas nusikėlė vienu mėnesiu. Taigi toks numatomas darbų kalendorius. Šiandien svarstame uh, darbo tvarkės projektą, atsiprašau, e, pranešimo projektą. Ir dabar periname prie rekomendacijų projekto svarstymo. Ir žodis suteikėme pranešėjai Davidui Martinui. Ačiū pirmininkė, man atrodo, kad labai išsamei to klausimo pristatinėti nebūtina, bet kaip jūs sakėte, po daugybės konsultacijų uh, aš nusprendžiau komitetui rekomenduoti atmesti aktą susitarimą. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad aš neatmetu būtinybės ES užtikrinti intelektinės nusavybės teisų apsaugą. Nekartą esu sakęs, kad ES e, Niekas nenorėtų, kad mes konkuruotume, kad mes taptume žaliavas gaminančią ekonomiką. Mes norime konkuruoti sudėtingais gaminiais. Ar man buvo paprasta priimti tokį sprendimą? Ne, bet aš manau, kad tai subalansuotas sprendimas ir uh, tačiau tai susijęs su, su įvairiausiamis problemomis. Kalbant apie aktą, joje sumaišyti visiškai skirtingi dalykai ir manau, kad buvo klaidinga toje, toje pačioje sutartyje kalbėti apie e, apčiuopiamas prekes ir virtualias prekes ir paslaugas. Negalima lyginti e, bandymą parduotuvėje nusipirkti obolį ir e, internete nusipirkti e, muzikos įrašų. Tai yra tiesiog skirtinga veikla ir klaidinga bandyti tą veiklą traktuoti vienodai. Kaip jau sakiau, kita, kitas aktos trūkumas yra tai, kad susitarimas nėra pakankamai tikslus pavyzdžiui, komercinių įgūdžių apibrieštis. Kalbėjausi su komisijos, su komisijos atstovais, kalbėjausi ir, ir, ir jie prisipažino, kad jie nežino, kas yra komercinių įgūdžių pažeidimas, tačiau aktoje sustarime nekalbama apie ES e, teismų jurisprudenciją, tiesiog kalbama apie tų komercinių apie tuos pažeidimus. Ir jeigu pasidalini turimais įrašais ir leidi juos nukopijuoti draugui ir dar kitam draugui, ar tai jau bus e, komercinio e, masto pažeidimas? Dar vienas dalykas - interneto paslaugų teikėjai. Jiems numatoma prievalė tapti internetinė policija. Tai yra nepriimtina. Yra daug argumentų, kodėl, patikta, kodėl tai nepriimtina. Aktas susidarimas verčia interneto paslaugų teikėjus domėtis, kuo užsima interneto naudotojai, kuo, kuo užsima, kuo domisi jų klientai. Uh, Taip pat numatoma prievalė kai kuriuos kai kurias svetainės, už, internet svetainės uždaryti prireikus. Aš nemanau, kad mes turime tokią pareigą sukurti interneto paslaugų teikėjams. Mane neramina ir tai, kad akto susitarimas esą sudaromas norinčiųjų, kad jis atsirastų. Aš nežinau, ar Indija, Kinija, Rusija yra pasirengę pasirašyti tokį susitarimą. Tačiau bijau, kad ateityje tos valstybės veikiausiai nenorės prisijungti prie tokios sutarties. Manau, kad tinkamas kelias būtų pasitelkti pasaulinę intelektinės nusavybės organizaciją. Galbūt pradžia mums nepasiseks, jeigu pasirinksime tokį kelią, bet gal, ne, ne iš karto mums pasiseks, bet manau, kad galiausiai mums pasiseks. Ir manau, kad toks pasirinkimas reikštų, kad, kad, kad sudarinėjimas, susitarimas ne, nesikesintų į nieką, nes dabar aktas suvokiama kaip, na, pasikesinimas į, į, į tam tikrus dalykus. Aš tikiuosi, kad komisija pateiks pasiūlymus, e, e, kaip koreguoti, keisti intelektinės nusavybės teisės reglamentuojančius Europos teisės aktus. Ačiū. E, Šešėliniai. Pirmiausia, Kristofas Fielers iš EPP. Ačiū ponė pirmininkė ir dėkoju Davidui už pristatymą. Aš e, nejaukiai jaučiuosi, iš dalies dėl to, kaip diskusijos apie aktą parlamente rutuliojasi pastaraisiais mėnesiais, dėl daugelio priežasčių. Labiausia dėl to, kad pradėta kalbėti, kad pati aktą yra problema. Tarsi prieėmę aktą mes kažką nužudysime bet manau, kad reikėtų šiek tiek atsitraukti. Daugelis mūsų suprantame, kad piratavimas yra pagrindinė problema ir daugiausia turime galvoti, kaip reikia išsaugoti intelektinės nusavybės teisės ir panašius dalykus. Aktos pats tikslas yra tarsi pamirštas ir dėl to man labai liūdna, nes e, man atrodo, kad tai yra svarbiausia. Taigi galvojame apie tai, kaip reikia apsaugoti darbo vietas Europoje, kaip e, turime gerbti e, patentus, kaip turime užkirsti kelią suklastotiems vaistams ar automobilių detalėms ar kitoms prekiams. Esu visiškai tikras, kad kabutėse nužudę aktą, kažu ar, kažai ir prisidėsime prie šių siekių. Uh, Kai kas iš mūsų e, sekėme diskusijas apie laisvos priekybos sutartį su Indija. Vyksta dialogas su Kinija. Ir aš esu tikras, kad mūsų pastangos priversti tas valstybės labiau gerbti intelektinės nusavybės teisės ir priimti griežtesnius reglamentus toje srityje nebus e, lengviau suprastos, jeigu e, neturėsime sutarties kuri iš esmės yra pagrista mūsų aki. Ogi ta sutartis galėtų būti taikoma tarptautinėme kontekste ir tada mūsų padėtis gerokai palengvėtų. Todėl svarbu suprasti, kad e, jeigu aktas žlugtų, mūsų darbas tikrai nepalengvėtų. Turime galvoti ir apie daugelį kitų alternatyvų. Sakoma, kad buvo galima eiti kitų kelių, kažkokį kitokį dokumentą negu aktą galėjome parengti. Uh, E, taip, kaip mes dabar tą sutartį vertiname, turbūt yra įmanoma žiūrėti kitų variantų, bet jeigu nors šiek giliau pažvelgtumėte į tas kitus variantus, tai suprastumėte, kad jie iš esmės nėra geri pasiūlymai. Sakoma, kad reikia daugia šalių sutarčių, reikia PPO pagrindo, bet tai jau esame išbandę. Ir aš nemanau, kad yra nors vienas kitas pasiūlymas toks pat rimtas kaip aktą. Aš nemanau, kad socialistai mano, jog PPO susitarimas su Kinėje ir Indija leistų sureguliuoti padėtį šioje srityje. Ir e, kitas dalykas. Taip, sutartis turi būti daugia šalė, ji neapima viso pasaulio, bet bent 50 procentų pasaulio priekybos mastų ji apima. Ir jeigu atsitiktų taip, kad Kyoto protokolas apimtų 50 procentų CO2 emisijų pasaulyje, tai mes būtumėm kur kas laimingesni negu kad yra dabar. Kyoto protokolas apima tik 26 procentus. Ji neapima e, didžiausių teršėjų, didžiausių piratinių bendrovių. Ir aš suprantu, kad dabar daugam nepatinka e, priimtieji teisės aktai, kad reikia kitokių darbo metodų. Yra žmonių, kurie nesutanka su aktą. Bet ar jie e, prieštarautų klimato kaitai ir jos reguliavimui Kyoto požiūriu? EPP laikosi kitokios pozicijos. E, aš manau, kad mes ir su socialistais galime pasiekti sutarimo. Esame išklausę daug e, atstovų iš visuomenės, sustikom su tais pačiais žmonėmis Ir yra žmonių, kurie sako, kad yra be pagrindo daug gandų paskleista. Bet reikia pasakyti, kad net ir aš skaitydamas tuos gandus e, jaučiuosi nejaukiai. Formuluotės dažnai yra labai miglotos ir e, žmonės nesupranta, kas ką reiškia bet ir pačioje aktoje yra daug neiškumų ir e, man atrodo, kad daug ką galima skirtingai interpretuoti. EPP frakcijoje mes e, kalbėjome, kad yra bent du dalykai, kuriuos akivaizdžiai reikia sutvarkyti. Jūs pats paminėjot vieną iš jų. Pirmas iš jų yra komercinis masas. Kas yra komercinis masas, kaip jį galima apibriežti? Kaip mes galime apibriežti komercinio masto padarinius, tos apibriežties padarinius? E, kitas dalykas, 27 e, straipsnis, jeigu neklystų, kuriame kalbama, kokiomis aplinkybėmis. Um, kas, internetinių paslaugų tiekėjai uh, gali uh, užtikrinti, kad intelektinės nusibės teisės bus apsaugotos. Kaip kito, kokiomis aplinkybėmis uh, ateiviai iš kitų planetų galėtų pareikalauti, kad ES direktyva vieną ar kitą dalyką sureguliuotų. Čia man atrodo panašus tas klausimas. Ir man čia yra neaiškių dalykų. Tačiau mes, aišku, mes laiškio pozicijos. Jeigu sužlugdysime aktą, tai savo tikslus pasiekti bus dar sunkiau. Mes turime stengtis ją ne uždusinti, o bandyti ją pakoreguoti. Atsiras tokių išminčių, kurie sakys, ar Europos parlamentas sugebės tai padaryti. Mes negalim pasakyti ne. Mes galim ją pakeisti, mes, bet mes negalim primti uh, E, dar daugiau reglamentų, kuriuose būtų pasakyta, kaip kas turi būti įgyvenama ir panašiai. Mes galime priimti dokumentus, kurie apibrieštų, kas yra komercinis mastas. Bet šiuo atveju sažiningiausia būtų pirmiausia permesti atsakomybę tiem žmonėms, kurie dėrėjosi dėl šio dokumento ir kurie dabartinį teksto variantą parengė. Reikia pasakyti, kad mūsų netenkina X, Y ar Z Ir tada galios jie pasakyti, kad per darybose nebuvo galima ištaisyti vieno ar kito klausimo. Bet mes jau tokius atsakymus esame girdėję. Kada tik parlamentas konkrečiai pirštų nurodo, kur yra problemos, jie pareiškia, ne, negalim nieko pakeisti, negalime nieko pakoreguoti. Bet reikia suprasti, kad jeigu bus noro, atsiras ir galimybių keisti. Mes turėtume jaustis atsakingesni kontekste E, piratavimo kontekste. Mes turime pasakyti komisijai ir valstybėms narėms, kurios dėrėjosi, kad mes nepriimsim šio dokumento, jeigu nebus užtikrintas juridinis garantuotumas vienoje ir kitoje srityje. Ir tada žiūrėsim, ką jie mums pasakys. Jeigu jie negali pasiekti jokių rezultatų, tai tegu būna taip, kaip yra. Bet dabar būtų tiesiog neteisinga pasakyti, kad reikia atmesti aktą, nes tai būtų tai blogas e, pasirinkimas. Nikolo Rinaldi. You, uh, uh... Ačiū pirmininkė. Praėjusią savaitę, ketvirtadienį vakare, mūsų frakcija dar kartą išsamei diskutavo apie aktą. Labai didelis susirūpinimas buvo išreikštas apie susitarimą, apie poreikį kovoti su klastojimu ir e, apie mūsų kaip frakcijos vienybę buvo daug kalbama. Taigi palaipsniui mes e, bandėme išklausyti frakcijoje išreikštų skirtingų nuomonių. Ir galų gale buvo nuspręsta balsuoti prieš aktą, ją atmesti. Todėl e, mes e, remiam pranešėjo poziciją. Tiek, kad Mano frakcijoje buvo pasiektas toks susitarimas ir šiandien vyko spaudos konferencija, kurioje dalyvavo frakcijos pirmininkas G. Verhofstadas ir Alde frakcijos šešėliniai pranašėjai skirtingose komitetuose. Paprastai tie žmonės gana konstruktyviai ir pozityviai vertina šią sutartį. Ir mes prašome iš esmės, kad Europos komisija atsijimtų poziciją, atsimtų to susitarimo e, pasiūlymą, nes kitaip mes balsuosime prieš sustarimą. Praeitą savaitę buvo nuspręsta, kad mes neprašysime, kad dėl aktos būtų deramas iš naujo. Mes prašysime, kad Europos komisija stengtųsi gauti naują mandatą sektoriniams susitarimams, kad klastotės, proble, klastojimo problema būtų sprendžiama skirtingais teisės aktais, kurie būtų uh, geresni negu aktą. Jeigu norit, aš galiu dar daugiau pašnekėti apie savo frakcijos poziciją ir vykusias bendras diskusijas, bet e, bendrai, trumpai galiu pasakyti, kad mes laikomės tokios pozicijos ir manau, kad argumentus visi jų parlamente žino. Uh, David Campbell. Davidas Campbellas, kuris pavaduoja Saidą Kemalį, yra čia jau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau e, pas, iš anksto pareikšti, kad nors aš esu parašęs scenarijų filmams, e, aš e, norėčiau jūs, pavyzdžiui, sužinoti, kodėl aš nemokamai turėčiau leisti e, naudoti savo sukurtais kūriniais visame pasaulyje. Na, nesakau, kad aš pagėdauju honoraro, nes nesu jo gavęs. Manau, kad mes nenorime atsisakyti kovos su piratinė produkcija, tačiau visa esmė slepiasi detalėse. Ir būtent todėl mūsų netenkina daugybė aspektų, niuansų aktas susitarime. Visų pirma, norėčiau žinoti, kas e, atsitiks su aktas susitarimu, jei tekstas bus atmestas, ar dėrybos tęsis toliau, ar viskas taip ir numirs. Jei mes, ES, atmetame aktą susitarimo, amerikiečiai pasirašo, Australija, kitos valstybės, ar tai reikš, kad mes susidursime su kūrybingų žmonių e, egzodu iš ES, ar jie vyks į JAF, į kažkur kitur. Ne, nebūtinai tai bus pasaulinio masto reiškinys, tačiau jeigu ES arba Junktinė karalystė jiems nebus užtikrinta apsauga, tai tai bus tikrai pražudinga mūsų ekonomikai. Kaip Davidas Martinas sakė, intelektinė nusavybė yra mūsų ekonomikos stuburas. Taigi, aš turiu daug klausimų ir noriu išgirsti daugybę atsakymų. Iš daugybės e, rinkėjų laiškų, e, kuriuos sulaukiau, jie teigia, kad jie nori užsitikrinti apsaugą, net jei aktą nėra, nepa, nėra tinkamas e, būdas, tinkama priemonė tai daryti. Toliau Amelija Andersdotter. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį, aš kalbėsiu švediškai karp šiek tiek palauksiu, kad vertėjai spėtų prisitaikyti. Europoje, e, atitinkamos pramonės šakose ir bendrai visuomenėje, manau, yra sveikintina tai, kad e, Davidas Martinas pasiūlė parlamentui atmesti šią sutartį. E, dar nuo pat dėrybų pradžios aiškėjo, kad yra labai daug skaidrumo problemų, žinant, kaip komisija šią šį klausimą sprendė. Ir padariniai yra tokie, kad dėrybos nuėjo neteisinga kryptimi ir išliko problemos, kurios iki šiol egzistuodavo dėl nematerialiųjų teisių. Ir e, žinome, kad ateityje mes turėsime ieškoti kitų sprendimų tokiams problemams kaip e, e, demokratijos užtikrinimas žmogaus asmeny, e, asmens duomenų apsaugomas ir panašiai. Europos e, e, parlamentas šią sutartį turėtų atmesti, nes mes manome, kad nuomonės rengėjui būtų labai sunku rasti kitokių sprendimų intelektinės teisės apsaugai. Gali būti, kad galiausiai mes ieškosime kitokių sprendimų ir galbūt mes pasiūlysime juos. Kiek žinau, pranešėjas e, tokių pasiūlymų jau rado. Tačiau esminė, iš esmės mes visi sutarėme, kad reikia iš naujo peržiūrėti e, daugelį ES vidinių sutarčių, o taip pat ir išorinių dok teisės dokumentų. Mes e, ypač džiaugiamės, kad Davidas Martinas pamini, jog E, tarptautinėje sutartyje yra kalbama apie baudžiamasias sankcijas e, veiklai, kuri vyksta internete arba intelektinės teisų atžvilgių. Todėl mes turėtume labai aiškiai apibriežti, kas yra, e, kokie yra sutarties taikymo mastai ir kokios naudos mes atnešime apsaugodami piliečių teisės Turime išvengti nenumatytų padarinių ir nenumatytų sutarties interpretavimų, jei gyvendinant. Labai ačiū, Deividai, už tai, kad tu nusprendžiai parengti tokį dokumentą. Ačiū. Thank you. Uh, let's uh, open discussion to other. Ačiū. Dabar siūlau ir kitiems komiteto ir kitų komitetų nariams prisijungti prie diskusijos norinčių pasisakyti skaičius yra ilgas ir prašyčiau nekalbėti ilgiau nei tris minutės. Nu, pradėsime nuo pono Langės. Ačiū pirmininkė. Socialdemokratų frakcija pastarąją savaitę diskutavo dėl Davido Martino pasiūlymo ir galiu pranešti, kad mes didelę balsų daugumą nutarėme pritarti šiam pasiūlymui, kurį pateikė ponas Davidas Martinas. Socialdemokratai ir demokratai balsuos už pranešimą ir prieš aktą. Kaip žinote, mes šitą sprendimą priėmėme tikrai nelengviausių ne kelių, mes labai atidžiai išanalizavome susitarimą ir noriu papildydamas Davidą Martiną pridurti dar du dalykus. Kai diskutuojame dėl aktos, tai diskutuojame apie tam, tikrus, tam tikras valstybės, kurios daugiausia padirbi, e, kurios nėra didžiosios padirbinėtojos. Tai yra vienas kritikos punktas. Žinoma, yra vieni tie norintieji, norinčiųjų koalicija, o kitoje pusėje yra tie piktieji, kurie nebendradarbiauja. Bet yra dar ir tokių šalių, kurios nei tokios, yra nei tokios, nei tokios, jos nepasako nei taip, nei ne aktai, bet jau dabar kenčia dėl e, jos e, dėl svarstymo. Sakykime, tie, kurie gamina e, generinius vaistus ir vaistai dabar yra gabenami tranzitu, bet yra sulaikyti uostuose ir negali būti gabenti, nugabenti į savo tikslį, tikslinę valstybę dėl to, kad dabar yra svarstamas šis susitarimas. Manau, kad tarptautinių lygmenių galima rasti protingesnį sprendimą, sudaryti susitarimą kuris apimtų visas valstybės. Aš manau, kad jeigu mes pas, priimsime aktą, tai padėtis ne tik nepagerės, bet būtent bus sustabdyta visa diskusija, bus, taip sakant, išaldyta, tol, išaldytas tolesnis svarstymas ir išlaikytas status quo. Mes patys ES dar neradom sprendimo, kaip elgtis su intelektinė nuosavybė ir intelektinės nuosavybės apsauga tinkle. Būtų visiškai idiotiška pirmiausia sudaryti tarptautinio pobūdžio susitarimą, o rugsėjo mėnesį pradėti diskutuoti apie intelektinės nuosavybės apsaugą ES viduje kaip reikia daryti atvirkščiai, pirmiausia, mes turime surasti būdų apsaugoti savo ES viduje egzistuojančias intelektinės nusavybės teises internete, o po to kalbėti apie tarptautinius susitarimus. Ir aš labai tikiuosi, kad rugsėjo mėnesį mes galėsime pradėti tokią diskusiją, kad komisija pateiks pas, pasiūlymų, nes tai turės ypatinga, ypatingos reikšmės e, rinkai. E, Vokietijoje jau dabar yra tokios priešingos tendencijos atsiradę jaunuoliai, kurie netyčia pateikė uh, Mm, netyčia nus, nusikėlė kokią nors nuotrauką iš interneto ir ją parodė kažkam kitam, baudžiami baisios, baisiomis didžiulėmis bausmėmis, o tai yra smūgis privačiam verslui ir apskritai visai visuomeniai, tai nėra tas e, intelektinės nusavybės apsaugos modelis, kurio mes siekiame. Uh, Ir aš manau, kad pradėti turime būtent nuo savęs, pirmiausia, sutvarkyti savo viduje egzistuojančias spragas ir šiame, šioje srityje laukiame komisijos pasiūlymo. Ponas Aleskis šią papę. Dėkoju pranešėjui, kuris atskleidė, koks svarbus yra šis klausimas, bet kartu ir pripažino, kad šis dokumentas neturi būti priimtas Europos parlamente. kolega Fjellner paminėjo labai daug aspektų, kurie kelia mums abejonių. Ir aš manau, kad mes dabar priejome iki esminio diskusijų punkto. Akta parodė, kad yra daugiau svarbių dalykų, ne tik e, autorių teisų apsauga. Akta atskleidė, kad autorių teisų pati koncepcija siekia XIX amžių. Berlyno konvencija. Tai 19 amžius. O 21 amžiui netinka tokia koncepcija. Mes dabar turime internetą, jis pakeitė visą prekybos ir komersinės veiklos logiką. Pakeitė apsikeitimo nuomonėmis logiką. Ir mes turime priderinti savo teisę prie tos naujos logikos, kuri, kaip aš suprantu, ne visuomet yra tokia, kokios mes norime. Žinoma, aš vertinu komisijos darbą, nenoriu, kad komisijai susidarytų įspūdis, kad mes kritikuodami aktą kritikuojame pačią komisiją. Tai yra pirmas tokio pobūdžio projektas, pateiktas mums dėryboms ir būtų tikrai neteisinga komisiją tokiu būdu apkaltinti nieko nepadarius. Ne, komisija tikrai padarė viską, kad patys netinkamiausi tokio susitarimo elementai būtų išbraukti. Bet dabar turime pasakyti labai drąsiai, aktą jau yra mirus ir, ir mes šio klausimo nesvarstykime. Mes matom dabar, kad tikrai nėra prasmės daugiau diskutuoti apie tai, tai yra grinas laiko švaistimas. Su ponu Langė visiškai sutinku tuo aspektu, kad mes turime renkti naują koncepciją saugančią autorių teisės kuri gintų atlygį už darbą ir turime rasti būdų, kaip tokią sistemą įgyvendinti Europos Sąjungoje, o po to galėtume pereiti ir prie atitinkamų autorių teisų principų įgyvendinimo internete. Bet iš pradžių reikėtų svarstyti tai E, materialinės teisės atžvilgių. Be to, taip lygiai tas pats yra ir su vaistais. Taigi aš manau, kad dabar turėtume elgtis taip. Pirmiausia, atsisakyti akto svarstymo, tada pateikti koncepciją iš komisijos dėl autorių teisų bendrai, o po to tik tai pereiti prie tarptautinių autorių teisų naujų principų svarstymo. Ačiū. Thank you very much. <clears throat> I'll stick to the time limit. Uh... Ačiū. Aš laikysiuosi man skirtų laiko terminų. Visų pirma, manau, kad uh, kritika koordinatoriaus išvadoms, kuriomis siūloma balsuoti prieš aktą, yra neteisinga, iš dalies bent jau. Koordinatorius aiškiai pasakė, kad neklastojimo principui, neintelектiniai nuosavybei e, čia iškyla grėsmė. Akivaizdu, kad yra e, abipusių susitarimas beveik tarp visų suinteresuotų pusių. Tačiau jo argumentas iš esmės yra tas, kad šis dokumentas yra tik tai pusiau užbaigtas dabartiniai teisės aktai, dabartinė sutartis per daug yra skirta įvairiausių aspektų įtraukimui, analogijų išvedimui tarp fizinės vagystės ir intelektinės vagystės. Ir jo nuomonė, o jis visiškai teisus, tie dalykai negali būti suderinti. Antras dalykas - tai yra teisinė sutartis, kurios tikslas kovoti su padirbinėjimu. Todėl baudžiamajame procese reikėtų turėti aiškės e, mąstymo kryptis. Jeigu pati vagystė nėra aiškiai apibriešta, o yra įvardinta greičiau kaip komercinė veikla ar komercinis e, nusižengimas, tai e, tokiais atvejais labai paprastų pavyzdžių Deividas priverčia mus abejoti paprasčiausiomis e, savokomis. Jis e, nurodo kolegai, e, ką e, reiškia tas konkretus intelektinės nusavybės pažeidimas. Kitas dalykas. Akivaizdu, kad geriau turėti šitą, negu neturėti nieko. Ir tuo argumentu aš norėčiau pabaigti buvo pateikti labai aiškus procentai šiam argumentui patvirtinti. Būtų labai daug pasiekta, jeigu ši sutartis būtų buvusi priimta, nes ji apima 50 procentų pasaulio prekybos. Tai yra klaidinantis teiginys, nes ne pasaulio prekybos procentinę dalį reikia vertinti, o piratavimo dalį toje prekyboje. Jeigu didžioji dalis prekybos e, piratavimo neįeina į tuos 50 procentų, tai tada valstybės, kurios nepasirašo, e, pradeda, daro daugiausia teisės pažeidimų. Ir tada e, parengtasis teisės aktas yra iš pamatų klaidingas. Būtų neteisinga sakyti, kad reikia renkti kažką, nes geriau yra blogiau negu nieko ir tas kažkas apima 50 procentų. Toks argumentas nėra teisingas argumentas turi būti, ir aš čia baigsiu savo pasisakymą, kad piratavimo e, mastas tuose 50 procentų turi siekti, turi būti kal, matuojamas kaip 14 e, procentų, nes didžioji dalis piratų yra tose valstybėse, kurios nepasirašys šios sutarties. Ir aš atsiprašau, kad e, nesilaikiau pažadų ir kalbėjau ilgiau, negu buvo man leista. Simon Busutil, Saimonas Busutilas, jis priklauso Libe kom... EPP e, frakcijai e, Libe komitete. Taip, kaip jūs sakėte, aš norėčiau šį klausimą pažvelgti iš pilietinių laisvių komiteto perspektyvos. Kaip žinote, mes dabar rengiame nuomonę pagal darbo tvarkos taisyklių 36 straipsnį. Tame straipsnė yra pasakyta, kad pilietinių laisvių komitetas gali parengti nuomonę, kad patikrintų, ar dokumentas, teisės aktas ar sutartis nepažeidžia žmogaus teisų hartijos. Tai mes būtent dabar darome ir kitas posėdis dėl aktos yra numatytas jau rytoj. Kai ši nuomonė bus priimta, bus privalu šią e, nuomonę prijungti prie INTA komiteto e, pranešimo. Akivaizdu, nors išvadų dar nėra padaryta lybė komitete, kad e, kai kurios problemos yra išvelgtos aktoje. Manau, kad tai jau e, tapo visiems suprantama problema. E, duomenų apsaugos gynėjas ES lygmenių pats pripažįsta, kad šiame dokumente yra labai daug problemų. Taigi, jeigu žvelgiame tas problemas, ką turime daryti? Ar iš karto atmetame, balsuojame prieš šią sutartį, ar bandome kažką pakeisti? Taigi, dėl šių dviejų e, alternatyvų mes turime pasirinkti. E, nemažai kolegų kalbėjo apie tai, kad aktą reikia nedelsiant nužudyti. Kiti sakė, kad reikia ją suremontuoti. Kolega Fielneris apie tai kalbėjo. Manau, kad e, šis scenarius turi tam tikrų pranašumų. Pirmiausia, galim pakeisti sutartį, išbraukdami dalis, kurios mums nepatinka, bet palikdami tas dalis, kurios mums atrodo priimtinas, nes daugelis kolegų supranta, kad kova su klastojimu e, nusipelno mūsų paramos. Jeigu šios sutarties mes nekeičiame, tai vis dar turime e, galimybę balsuoti prieš tą sutartį. Todėl aš siūlau geriau gal pagalvoti, ar nereikėtų pabandyti pakeisti konstruktyviai šią sutartį, bet pasilikti teisę balsuoti prieš, jeigu norėsime. Mūsų darybinė e, padėtis tokiu atveju būtų tvirtesnė, stipresnė kitų tarptautinių partnerių atžvilgių, negu tuo atveju, jeigu tą sutartį mes apskritai atmestumėm ir pradėtumėm nuo nulio. Lygiai taip atsitiko su asmens duomenų apsauga PNR sutartimi. Europos komisija pateikė praėjusiais metais maždaug tuo pat metu pasiūlymą, e, kurį gavo Junktinės Amerikos valstijos. Tada mūsų teisės tarnybos iš karto pasakė, kad šis sutarimas pažeidžia žmogaus teisės. Ką daryti? Mes paprašėme, kad komisija dar sėki nuvažiuotų Junktinės Amerikos valstijas ir susidarėtų iš naujo dėl susitarimo, užtikrinama, kad daugiau nebebūtų žmogaus teisų pažeidimų. Jau praėjusiais metais mes turėjom galimybę nužudyti pateikti PNR susitarimą iš karto. Bet vietoj to mes paprašėme, kad Europos komisija persiderėtų ir tai padarė. Mes praeitą savaitę galėjome priimti PNR sutartį parlamente didelę balsų daugumą. Taigi išvada, dabar turime galimybę arba balsuoti prieš ją dabar, arba ją keisti. Racionalus ir logiškas kelias būtų bandyti ją pakeisti. Ačiū. Thank you, Daniel Kaspari. Ačiū, Danielis Kaspari iš EPP Ähm, Pirmininkė, aš noriu pritarti prieš tai kalbėjusiam kolegai. Aš manau, kad mes visi sutinkame, kad aktą, yra, kad aktą turi labai daug trūkumų. Bet būkim garbingi ir sąžininkai, kodėl reikia aktos. Todėl, kad šalis, kurios gamina, kurios klastoja produktus, nei pagal PPO, nei pagal kit, nei kitų institucijų rėmuose nėra pasirengusios kalbėti su mumis apie tai. Jeigu taip jeigu viskas liks taip ir toliau, kaip buvo lygi šiol, tai niekas, ne, kas man gali pasakyti, kad ateityje kas nors pasikeis, mes prarasime dar 10-15 metų, nes maždaug tiek jau ir svarstome tokio pobūdžio susitarimo galimybę, taigi prarasime tos 15 metų kovoje su produktų klastojimu, mes prarasime tą laiką kovai su nedarbu, prarasime tą laiką kovai su mūsų darbuotojų, socialinėmis problemomis ir panašiai. Taigi aš manau, kad reikia pritarti tam, ką pasakė kolega, reikia taisyti aktą. Parlamente mes turime visų pirma būti sąžiningi. Visi dideli projektai, sakykime, klimato kaita ar kieto protokolas ar panašiai, yra susijęs su tokiamis pačiamis problemomis. Didieji teršėjai neprisidėjo prie, didžiojų, prie didžiųjų projektų. Nei Indija, nei Kinija, nei Junktinės Amerikos valstijos neprisijungė prie Kyoto protokolo, bet mes vis tiek tęsėme darbą, kadangi esame įsitikinę, kad kažkas tai turi eiti pirmin. Lygiai tas pats yra su medicinos produktais. Žinoma, yra didžiulė problema, kad medikamentai, kurių labai reikia, neteisėtai yra sulaikomi kokiame nors uoste problema jau yra šiandien, kaip pasakė, yra susidariusi šiandien, kaip pasakė kolega Langė. Klausimas, ar aktą sustiprins šią problemą? Ne, nes aktą nekovoja prieš nepatentuotų vaistų generikų gamybą. Todėl, kad aktą nekovoja su tuo, aktą kovoja prieš padirbinėjimą. Jeigu bus, jeigu aktai pavyks sustabdyti padirbtų vaistų pardavinėjimą Afrikoje vaistų, kurie nieko nepadeda, kuriuose nėra veiklių medžiagų, kuriuos padirbo kažkoks nesažiningas verslininkas, gaus už tai pinigų, o žmogus vis tiek numirs. Būtent prieš tokius faktus kovos aktą ir manau, kad tai yra instrumentas kovoti su organizuotu nusikalstamumu šioje srityje. Todėl aš siūlau komisijai per tas keletą savaičių, kurios dar yra skirtos parlamentiniai procedūrai, suformuluotų savo naujas pozicijas atsižvelgdamos į mūsų nuomonę. Žinoma, reikia e, tą darbą tęsti, reikia jį tobulinti, bet nemanau, kad išeitis yra dabar viską nubraukti, su, maišyti su žemėmis ir pasakyti, mes viską pradėsim iš naujo. Ačiū. Finally myself. Aš pats taip pat noriu pasisakyti, sako pirmininkas. Šį klausimą čia svarstame pirmą kartą, neskaitant surenkto klausimo. Aš esu aktą rėmėjas, nekartosiu argumentų, bet užduosiu du klausimus. Pirmą pačiam parlamentui, mums. Ar juridiškai įmanoma, ar politiškai priimtina, kad mes atmetame e, tarptautinį susitarimą, kurį svarsto, kad, kuris šiuo metu yra, kurio klausimas šiuo metu svarstamas yra tarptu, Europos teisingumo teisme, kaip žinote, komisija kreipėsi į teisingumo teismą prašydama e, jo išaiškinti, ar sutartis atitinka ES sutartis ir pagrindinį teisų hartiją ar ne belaukiant teismo sprendimo, kuris bus paskalbtas ateityje. Mes galbūt turime leisti dar nenužudyti aktos, nes kitaip teismui nebeliks nagrinėjimo objekto. Noriu išsakyti savo poziciją šiuo klausimu. Manau, kad mums tenka prievalė pabandyti šią situaciją išaiškinti. Dar vienas klausimas. Man jau aišku, kad parlamentas aktą atmes. Ir jeigu tai bus, klausimą reikia užduoti komisijai. Ar komisija turi informacijos apie tai, kaip elgsis kitos susitarančios šalis, jungtinės valstijos ir kitos, ar jos e, toliau dirbs, eis priekin, palikė mus. Ir ar, ar kitą vertus bus pasirengę persidėrėti, dėrėtis dėl to susitarimo, nes tai yra ne dvi šalis, o daugia šalis susitarimas. Šis klausimas, man atrodo, yra ypač svarbus. Galiu tik spėlioti, kokios, kokio, kokiu reakcijų sulauksime iš kitų susitarančių šalių. Galbūt komisija turi kitą paaiškinimą. Galbūt ji žino daugiau apie kitų aktos šalių nuotaikas ir ketinimus. Taigi, Pirmuoju atveju mes galime daug apspręsti, šiuo antruoju atveju tikiuosiu e, atsakymo iš komisijos. Taigi, atsakyti komisijai suteikiamas žodis ponui Mašado, o paskui kalbės tarybos atstovai, šiuo metu pirmininkaujančios Danijos atstovai. Uh, Žodis komisijos atstovai laiko neturime daug. Turime 25 minutės, dar turėsiu suteikti žodį pranešėjų išvadams ir apibendrinimui. Prašau komisijos atstovą nekalbėti daugiau nei 7-8 minutės. Ačiū, pirmininkė. Man tikrai labai malonu, kad galiu dalyvauti šiandien ir keistis nuomonėmis su jumis šią tikrai svarbę sutartimi. šiuo taip plačiai diskutu, svarstamu klausimu. Norėčiau pacituoti pranešime mm, pristatytą teiginį, kad aktą bando spręsti konkrečią ir augančią problemą, tai yra Europos intelektinės nusavybės teisų pažeidinėjimai. Ši neteisėta veikla mūsų ekonomikai daro didžiulę žalą bei taip pat kelia grėsmę Europos piliečių sveikatai. Kaip žinote, Europoje galioja intelektinės nusavybės e, teisų apsaugos ir už e, gyvendinimo sistema. Mes turime mm, reikalingus teisės aktus ir priemonės užtikrinti jų įgyvendinimą. Esame įgyvendinę konkrečias programas valstybėse narėse, bendradarbiaudami su vietos valdžia. Kai kūrėme savo e, intelektinės nusaibės teisų apsaugos sistemą Europos Sąjungoje, pasirinkome apsaugoti mūsų piliečių teisės ir laisvės, žodžio laisvę, teisę informaciją, Taip pat už, pasistengėme užtikrinti interneto paslaugų teikėjų ir kitų žiniasklaidos teikėjų laisvės. Šie du tikslai yra suderinami ir, ir jie netgi papildo vienas kitą. Būtent to pasiekėme ir aktos susitarimu. Europos Sąjunga šiuo susitarimu bando išplėsti ES sistemos, intelektinės nusavybės e, teisų apsaugos sistemos aprepti už ES ribų. Ta aprepti susijusi su įgyvendinimo, užtikrinimo procedūra, o ne su atskiromis konkrečiomis teisėmis. Akta netaps internetos cenzoriumi. Ji nenumatys prievolės stebėti, kontroliuoti, žmonių elektroninį paštą, domėtis, ką jie rašo savo tinklarašiuose. Akta neprimes jokių e, prekybos generiniais vaistais apribojimų. Vienas svarbiausių ES pasiekimų dėrybose dėl aktos buvo užtikrinti, kad akta būtų pagrista Europos sistema, kad Europos sistema būtų jos modeliu ir todėl Europos Sąjungai nereikės nieko keisti dabar galiojančiose ES teisės aktuose. Tai reiškia, kad akt kažkokių tai nenumatytų pasiekmių aktą net neš, nes ji yra paremta ES teisė būkštavimai išsakyti dėl aktos pagristi prielaida, kad teisų torėtojai gali pareikalauti, jog aktą būtų pritaikyta, teis, kaip teismai paprašyti, kad aktą būtų pritaikyta konkretus vartotojo atžvilgių. Tai yra neįmanoma. Ir toliau ES piliečiams galios ne aktas sutartis, bet ES teisė. Aktą nebus, netaps tiesiogiai taikoma Europos Sąjungoje. Vienintelės taisyklės, kurios bus taikomos, jau dabar galioja es teisėje ir jos ir toliau galios. Ar akta bus, ar jos nebus. Bet koks tų taisyklių keitimas vyks šiame parlamente ir ES vartotojai e, galės, bus, išliks ir toliau, jiems ir toliau galios es teisės akto apsauga. Buvo užduotas klausimas apie e, autorių teisų apsaugą, tačiau aktoje nekalbama apie autorių teisų apsaugą. Ten kalbama apie tų teisų įgyvendinimo užtikrinimą. Ir aktą nekelia jokių kliūčių ir ateityje Europos parlamentas galės svarstyti visokiausius pasiūlymus ir keisti es teisės aktus. Aktas susitarimas kalba tik tai apie esminių nuostatų įgyvendinimą, nuostatų, kurios yra išdėstytos kitur. Taigi tai suvokti labai svarbu. Turime nepamiršti, kad aktoje neatmetamas ginčių sprendimo mechanizmas, aktos nuostatų interpretavimo ES kontroliuos pati Europos Sąjunga. Todėl e, teiginiai, kad kai kurie apibrėžimai yra pernelyg migloti, e, yra nepagristas. Vieni gali, kažkas gali kažkaip kitaip suprasti, interpretuoti tuos apibrėžimus. Mes suprantame juos ES teisės aktų kontekste. Buvo patiktas pavyzdys, buvo pa, pa, pa, patiktas pavyzdys, kad esą komercinio masto apibrieštis yra neaiški ir kad tai yra miglotas terminas, kad esą jis nepakankamai tikslus. Tačiau jau bandžiau paaiškinti, kad neiškyla rizika, kad kas nors bandys mums primesti e, e, kažkokį tai ribotą to uh, apibrėžimo taikymą. Šis apibrėžimas ES galioja daugelį metų ir pagal ES teisės aktus jį patikslino akademikai ir mūsų teismai yra jį pritaikę tūkstančiuose bylų. Ir tas apibrėžimas ir toliau bus taikomas pagal ES teisės aktus, neatsižvelgiant į aktą. Baudžiamųjų nuostatų numatymas už e, pira, už prekiavimą piratinę produkciją. Tai numatyta PPO nuostatose ir tai galioja daug metų, nuo 96 metų. Na, tos nuostatos nėra saistančios nebent mažiausiai išsivyščiusioms valstybėms. Aktoje yra baudžiamosios sankcijos numatytos tik už labai rimtus nusikaltimus, kurie padaryti e, sąmoningai ir tai yra komercinio masto pažeidimai. Žinau, kad laiko trūksta, bet noriu pabrėžti, kad labai svarbu yra tai, kad šie minėti kriterijai jau egzistuoja teisės aktuose ir jie jau taikomi, interpretuojami ir aktą nieko naujo neįveda. Nors laiko trūksta, bet noriu trumpai atsakyti į kai kurios užduotus klausimus. Kas atsitiks, jeigu Europos parlamentas atmes aktą? Europos Sąjunga netaps jo šalimi. Ir taryba ir parlamentas turi pritarti. Kodėl tai svarstama PPO? Tai lab... Kodėl to nepadarius PPO? Mes bandėme. Tai geras pasiūlymas. Kaip žinote, Europos Sąjunga bandė turėti daug metų, tačiau niekas nepasirašo, niekas neprima to pasiūlymo. Uh, E, buvo taip pat pasakyta, kad aktas susitarimas e, ne, neskirtas tai auditorijai, kuriai turėtų būti skirtas, nes e, piratinės produkcijos didžiausios gamintojos netampa aktos šalimis. Na, gal ir taip, Kinijos nėra, daugybės kitų valstybių, kuriuose mainoma padirbta produkcija nėra tarp aktos šalių, tačiau nepamirškite, kad e, ta produkcija parduodama išsivyščiusių valstybių rinkoms - ES, JAF, Japonijai, valstybėms, kurios tampa e, aktos šalimis tos prekes pardavinėjamos mūsų rinko, rinkose ir kenkia mūsų rinkoms. Ir galiausiai teiginys, kad aktą kelia grėsmę pagrindiniams teisėms. Sakyčiau, tai labai rimtas teiginys. Ir tą klausimą turėtų išaiškinti ir išspręsti aukštesnė institucija Teisingumo teismas. Būtent todėl komisija kreipėsi į teismą ir geriausia būtų palaukti teising, Teisingumo teismo nutarties prieš pirmant sprendimą. Labai ačiū, dabar išklausykime tarybos. Dar liko keletas minučių. E, bet jūs turit kalbėti dabar trumpiau, negu buvo numatyta, nes komisija per ilgai išnekėjo. Kas kalbės tarybos vardu? Galiu šiek tiek e, sutrumpinti šį klausimą. Štai yra mišrus susitarimas, ne tik ES, bet ir valstybės narės turės jį, jį redaguoti. E, tarybos atstovai turės e, svarbu vaidmenį atlikti. Ar taryba pasakytų, kas vyks ratifikuojant šį dokumentą nacionaliniu lygmeniu? First of all, Mr. Chairman, honorable members, uh... The presidency is pleased for this opportunity to appear before your committee. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, aš džiaugiuosi dalyvaudama jūsų komitete per akto svarstymus ir leidžiate mums galimybę išsakyti savo e, poziciją šiuo klausimu. Taryba puikiai žino, koks jautrus šis dosie ir žino, kaip e, šis klausimas buvo sutiktas visuomenėje ir šiame parlamente. Užsienio reikalų taryba surengė papildomą e, posėdį kovo 16 dieną, per kurį ji buvo informuota, jog Europos komisija ketina aktą e, perduoti Europos teisingumo teismui, kad būtų įvertinta, ar sustarimas nepažeidžia ES sutarčių, įskaitant pagrindinių teisų ir laisvių, tokių kaip žodžio laisvė, e, teisės į informavimą, domenų apsauga, intelektinė nusavybė ir panašiai. Balandžio ketvirtą dieną Europos komisija formaliai nusprendė e, teisiškai pateikti aktą teisingumo teismui. Tai buvo atsakas į e, išreikšto susirūpinimą dėl šio sutarimo. Turiu pasakyti, kad taryba sveikina komisijos sprendimą perduoti aktą e, Europos teisingumo teismui. Europos teisingumo teismas yra unikali institucija, kuri gali paaiškinti, ar šis susitarimas tenkina ES sutartis. Taryba laukia teisingumo teismo nuomonės, kuri bus pateikta po to, kai ETT e, po pakankamai nemažo laiko išnagrinės e, šį dokumentą ir taip e, bus prisidėta prie tolesnio proceso. Atsakant į jūsų klausimą, galiu pasakyti, kad aktas sutartis, susi, sutarties pasirašymas buvo aptartas taryboje 2011 e, m. gruodžio 16 d. ir buvo vienbalsiai nuspręsta, kad ją reikia pasirašyti. Pasirašymo ceremonija vyko Tokijoje 2012 m. sausio mėnesį. Kadangi reikia užbaigti visą eilę vidaus procedūrų, e, tik 22 valstybės narės galėjo atstovauti ES pasirašymo ceremonijoje. Kitos penkios valstybės narės mus informavo, kad jos pasirašys šią sutartį, kai bus baigtos vidaus procedūros. Ir pirmininkaujantį šalis palaiko ryšį su tomis valstybėmis. Tiek aš Jums norėjau pasakyti, ačiū uždėmesi. Ačiū pranešėjas. Žodis jums. After this uh, very good debate in my yeah, thank, thank you, Chairman. I have to say... Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad ne pirmą kartą e, jaučiuosi nustebintas ne tik kitų institucijų, bet pirmiausia mūsų pačių komiteto narių. Aš noriu priminti kolegoms, koks buvo mano pirminis pasiūlymas. Šis parlamentas turėtų e, prisidėti prie iniciatyvos pateikti aktą Teisingumo teismui, kad būtų įvertinta, ar jis atitinka uh, ES sutartis pagrindinių teisių reikalavimus ir tuo tarpu aš renkiu laikiną tarpinį tokį e, pranešimą, kad e, pagalvotume, kokiu priemonių būtų galima. Laukime, kada komisija pateiks tam tikrus nurodymus, e, kaip bus elgiamasi. Bet mūsų komitetas atmetė tokį pasiūlymą. Keturiuose komitetuose E, dar buvo apie tai balsuoti ir mentrys pasisakė prieš. Šiandien sakom, kad e, reikia daugiau laiko, kad padarytume išvadas, bet aš galiu pasakyti, kad e, ginčiai jau vyko ir ilgą laiką buvo diskutuojama. Aš pats buvau aktos diskusijose su visuomenė, gavau netgi specialius marškinėlius tą progą. Dabar jų nedėviu, bet jau matau, kad komitetui pats laikas būtų priimti sprendimą. Ir jeigu mes tą sprendimą priimame, tai jis turi būti pasipriešinimas aktai. Žinoma, aktas sako, kad šešios iš e, e, pasirašusių šalių, jeigu pasirašytų susitarimą, tai susitarimas e, nežlugtų. 42 straipsnė, jeigu neklystų, yra numatyta galimybė iš naujo dėrėtis ir kai kurios valstybės narės gali atsitraukti ir teikti naujų pasiūlymų susitarimui, susitarimo tekstui. Gali būti, bet aš ne, nesu tikslas, tikslus procedūrų žinovas, kad parlamentas pasakys ne aktai. Ir tada galbūt komisija galės kreiptis į kitas pasirašančias šalis ir pradėti tartis dėl procedūrų pakoregavimo. Aš nežinau, kaip čia tiksliai bus. Bet e, neturėtume čia e, tikėtis tokio pat scenarijaus kaip PNR atveju, kai komisija galėjo pateikti geresnį pasiūlymą. Bet jeigu mes artimojoje perspektyvoje pasakysime ne aktai, tai Europos e, parlamentas, e, manau, pasielgtų teisingai ir aš manau, kad mes būtent taip turėtume pasielgti. Ačiū, tai yra mūsų šiandienos posėdžio pabaiga. Kalendorius. Pakeitimo pateikimo terminas, jeigu jų turėsite. Gegužės 8 diena, 12 valanda. Balsuosime birželio 21 dieną. Ačiū. Jokių kitų klausimų šiandien nebelieka. Rytoj vėl susitiksime 9 valandą. Ačiū. Very good debate, huh? No, no, no. Thank you.